Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Sveiki susirinkę į šį klausimą dėl e-privatumo. Siūlomos taisyklės siekiant užtikrinti teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje ES. Sveiki susirinkę ir sveikinu taip pat atvykusius svečius. Tai tikrai labai įdomi tema, labai svarbi Libė komiteto nagrinėjama tema ir aš iš karto noriu padėkoti mūsų pranešėjai Marijai Loresten, kuri yra pranešėja ir taip pat dėkoju šešėliniam pranešėjams. Ačiū už jų atliktą darbą, dirbant prie šių klausimų. Šiandieną tikrai susirinko puikūs e, kalbėtojai, kurie mums pristatys e, dabartinį kontekstą. Tikiuosi, kad ir mūsų parlamento narių susirink šiek tiek e, daugiau. Pats pasakysiu įžanginę kalbą, pristatysiu kontekstą, o po jo jūs taip pat galėsite užduoti klausimus. Bus trys sesijos. Pirmos sesijos metu mes kalbėsime apie institucinius šio klausimo aspektus. Pradžią noriu pasakyti, kad mūsų klausimai yra transliuojami internetu ir visos kalbos, tie klausimai atsakymai bus įrašomi. Taigi apie ką mes kalbėsime? Iš tiesų, komisija 17.10 dieną pateikė pasiūlymą dėl reglamento, dėl teisės į privato gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninio ryšių sektoriuje ir juo buvo panaikinta direktyva 2258. E-privatumo direktyva, kuri galioja dabar, buvo nustatyta, joje buvo nustatytos taisyklės, kuriamis užtikrinama privatumo apsauga elektroninių ryšių sektoriuje. Ja buvo siekiama užtikrinti, kad atsižvelgiant į pagrindinių teisų hartijos septintame straipsnėje įtvirtintą pagrindinę teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, būtų garantuota ryšių e, konfidencialumo apsauga. E-privatumo direktyva šalia tradicinių ryšių paslaugų atsirado naujos asmenų tarpusavio ryšio paslaugos, o tai padarė atitinkamą poveikį asmens privatumui ir asmens duomenų apsaugai. ir šios naujos paslaugos nepatenka į direktyvoje apibrieštos privataus gyvenimo bei domenų tvarkymo apsaugos sritį, todėl atsirado apsaugos spragos. Pasiūlyme direktyvos taikymos sritis išplečiama, kad jie apimtų ir naujas elektroninių ryšių formas ir kad būtų užtikrinta vienoda asmenų apsauga, nesvarbu kokiomis ryšių paslaugomis naudojimas. Taip pat atsižiūrėjome ir teismo praktiką. Taigi siekiama, kad e, vienodas apsaugos lygis būtų taikomas visoms paslaugoms. Pasiūlyme atsižvelgime į metams bėgant įgytą patirtį susijusią su slapukais ir kitomis priemonėmis, kurios, kuriomis galima sekti asmenys ir kuriomis turi didelį poveikį privačiam gyvenimui ir ryšių konfidencialumui. Reglamente nustatytomis taisyklėmis neturi būti sumažintas apsaugos lygis įtvirtintas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Pasiūlymas turėtų padidinti pasitikėjimą skaitmininėmis paslaugomis. Ir dėl to šiame klausime nagrinėjami skirtingi naujo pasiūlymo elementai, siekiant susipažinti su Europos parlamentas su pagrindiniu suinteresuotų subjektų - telekomunikacijų sektorius, naujų ryšio paslaugų, tikėjų, vartotojų, NVO, dėstytojų, duomenų apsaugos institucijų nuomonę kad prieš Libę komitetui pradedant renkti teisėkros pranešimą, jie galėtų sudaryti platų ir reprezentatyvų vaizdą šiuo klausimu. Taigi toks yra mano trumpas pasiūlymas ir aš galėsiu iš karto perėti prie mūsų kalbėtojai, kurie galės išsameu pristatyti savo uh, pranešimus. Po kalbėtojų bus klausimai atsakymai, todėl prašau, nurodykite mano kolegoms, kad jūs prašote žodžio. Ir tą padarykite, kol bus daromi pranešimai. Taigi, pirmoji sesija. Pirmiausia, išklausysime komisijos atstovės, tai yra Connect generalinio direktorato direktorė Despinas Panų. E, džiugu, kad jūs atvykote į mūsų klausimą ir dabar jums žodis 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Tai tikrai labai svarbus renginys e, ir susirinko tiek nemažai žmonių, kuomet e, dabar yra atostogos, yra tiek daug parlamento narių, todėl mums yra tikrai garbė Tai taip pat yra signalas, rodantis, koks yra svarbus šitas pasiūlymas. Aš prieš keletą mėnesių tapau atsakinga už šios klausimus kaip vartotojų apsaugos e, portfelio dalis. Ir jūs žinote, kad duomenų apsauga yra labai svarbi vartotojų apsaugos dalis. Jūs žinote, kad vartotojai domisi ne tik kainomis, bet taip pat ir savo duomenų apsaugas skaitmeninėje erdvėje. Ir dėl to aš noriu e, paminėti praeitą penktadienį įvykusi įvykį, kuomet G20 ministrais, darydami savo deklaraciją dėl skaitmeninės ekonomikos, susitarė dėl to, kad būtina saugoti duomenis. Ir tai buvo paremta praeitą mėnesį e, vartotojų apsaugos viršūnių sustikime pasiektais rezultatais. Tai yra pabrėžtos tos rytis, kuriuose ypač pastebimas mūsų visuomenės pokytis. Ir Europa yra vertinama kaip lyderė šioje srityje. Manasi, mes ne tik turime taisyklės, turime praktiškai visą sistemą. Ir tuo mes siekime savo pasiūlymu. Ir per tą man skirtą laiką norėčiau paaiškinti, kas lypi už to pasiūlymo, kodėl mes pateikėme šitą e-privatumo reglamentą, kokie yra jo tikslai. Ir tuomet jau galėsime pereiti prie diskusijų, nes susirinko tikrai garbus kalbėtojai. Taigi, pirmoji ir svarbiausia priežastis, kodėl mes pasiūlėme reglamentą, tai yra žinoma privatumas. Mes norime, kad tie ryšių ryšių komunikacijos būtų išsaugotos, būtų privačios ir tai turi būti taikoma e, elektroninių ryšių srityje. Elektroninis, elektroniniai duomenys gali suteikti daug informacijos apie asmenį, kur jie yra ir panašiai. Ir tokie principai netgi buvo įtvirtinti teisingumo teisme. Kitas tikslas - apsaugoti ne tik privačius asmenys, bet ir juridinius asmenys. Europoje tai yra itin svarbu. Mes e, ne tik kalbame apie e, bendrai duomenų apsaugos reglamentą, kur kalbame tik tai apie asmenų apsaugą, kalbame ir apie juridinis asmenys ir taip pat apie tiesiog verslą. Europai e, buvo labai svarbu išsaugoti ne tik žodžio laisvę, bet ir laisvą informacijos judėjimą, kad informacija galėtų laisvai e, judėti ir prisidėti prie ekonomikos bei verslo sklaidos. Taip pat yra labai e, svarbus ryšys su BDAR, tai yra abiejų sričių modernizavimo procesas, nesiekime tų pačių tikslų. Tačiau e, bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymos rytis skiriasi nuo direktyvos taikymos ryties, nes čia siejame su aštuntuoju pagrindinių teisų hartijos straipsniu. Tai yra komunikacijų konfidencialumo apsauga, o ji numatyta septintajame hartijos straipsnėje, taigi ir skirtinga taikymo sritis. Mums tenka E, išplėsti duomenų apsaugą ne tik e, į asmenis, bet ir į e, juridinius asmenis. Taigi kokie pasiūlymo tikslai? Pirmasis tikslas - aukšto lygio apsauga įgyvendinant naujas konfidencialumo taisyklės. E, pirmininkas ką tik minėjo, kad pasiūlymo tikslas atsižvelgti ir technologinių įsivystymą. Mes, žinoma, taip pat siekime, kad tos naujos paslaugos, kuriamis naudojasi piliečiai, taip pat patektų į taikymos rytį. Ir tos mm, ryšių paslaugoms taikymos taisyklės dabar turi būti taikomos ir trečiosiom šalims, kurios gali pasinaudoti tomis priemonėmis - kompiuteriais, išmanėsiais telefonais arba um, slapukais e, besinaudojantis paslaugų teikėjai. Taigi, tai yra vienas iš tikslų. Tai taip pat atspindi ir jau šioje srityje nuveiktą darbą. 29 mm, e, straipsnis 13 e, metais nustatė, kad E, internetinėje erdvėje veikia apie 13 tūkstančių įvairiausių rūšių e, slapukų. Tai reiškia, kad e, paslaugų teikėjai privalo laikytis tam tikrų taisyklių, leidžiančių identifikuoti, kokiu būdu jie gauna informaciją. Taigi mums reikia situaciją įspręsti. Ir tuo tikslu pasiūlėme du sprendimus. Pirmiausia, e, numatyta galimybė interneto naršytojams e, uždrausti slapukų naudojimą ir kita galimybė, tai yra interneto naudotojai gali labai lengvai e, pasinaudoti tam tikrais pasirinkimais, kurie uždraudžia slapukų siuntimą. Ir tokios priemonės iki šiol pasiteisina. Antras tikslas. Norime sudaryti vienodas sąlygas visiems e, subjektams. Visų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai ir naudotojai turi naudotis tomis pačiomis taisyklėmis. Tai turėtų ir paremti inovacijas, kad e, nauji į rinką patenkantis paslaugų teikėjai irgi turėtų tas pačias sąlygas. Jolab, kad dabar naujosios komunikacijos reiškia, kad atsiranda vis naujų ir naujų paslaugų teikėjų. Tai patvirtina ir naujausi tyrimai. Ir tokių paslaugų teikėjai, palyginant su tradicinėmis ryšių paslaugomis, e, neprivalo laikytis taisyklių. Dėl to situaciją svarbu įspręsti. Trečias tikslas - turime mm, nusekliai laikytis bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir elektroninių komunikacijų kodekso, kuris buvo neperseniausiai patvirtinas. Turime laikytis nuseklios sistemos ir laikytis atitinkamo taikymo srities suderinamumo. Bėda yra, kaip tos taisyklės yra įgyvendinamos. Ir šio pasiūlymu mes nurodoma, kokiu būdu reikia įgyvendinti privatumo apsaugos taisyklės, kurios jau buvo e, patvirtinos e, BDAR. Taigi siekiame to nuseklaus požiūrio, bendros pozicijos. Toks yra mūsų tas bendrasis tikslas. Ir šiandieną jau dabar vyksta dviejose tarybos e, darbo grupėse diskusijos. Tikimės, kad pirmininkaujant Maltai bus baigtas pirmasis skaitimas ir kuomet pirmininkavimą perims Estija, tikimės dar greitesnio darbo. Parlamento atlikti namų darbai yra labai svarbus, nes mes turime identifikuoti tas rytis, dėl kurių turės diskusijos būti dar tęsiamos ir tikimės, kad šiandieninės um, klausimas e, atneš apčiopiamų rezultatų ir pažers naujų minčių, nes praeitą savaitę uh, 29 darbo grupė patvirtino nuomonę, kuri teigiamai vertina pasiūlymą, bet pastebi, kad yra ir neigiamų aspektų, nes apsaugos lygis nėra, jų nuomonė pakankamas ir dėl to mes laukime, kad po e, Velykų domenų apsaugos e, pareigūno institucija taip pat pateiks savo nuomonę. Tai štai, kaip e, svar, kokia yra svarbi šitas rytis ir institucijams, ir piliečiams, ir mes artėjame prie datos, kuomet bus jau įgyvendintas BDAR, tai yra 18 metų gegužės pirmoji diena. Tai tiek būtų mano žodžio. Ačiū mūsų pirmai pranešėjai liks daugiau laiko klausimams. Dabar žodį suteiksime Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui Giovanni Butarelli. Ir jisai išsakys savo nuomonę dėl šio komisijos pasiūlymo. You, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Na, sakyčiau, tai tokia preliminari nuomonė ir aš pasistengsiu kalbėti, kiek man skirta. Aišku, pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte mane, o pradėti noriu nuo tokio asmeninio juoko, nes pats esu <clears throat> asmeniškai susijęs su ryšio užtik, privatumo užtikrinimu. Visą tai įvyko prieš keletą metų. Aš kaip Italijos vyriausybės atstovas dalyvavau, kai buvo dėrybose dėl privatumo apsaugos dokumento telekomunikacijų sektoriuje. Tai buvo 97 metų 66 direktyva, kuri paklojo pagrindą viskam. Ir uh, ji būtent nustatė tas pamatinės nuostatas, kurios buvo taikomos horizontaliuoju būdu. Po 20 metų mes jau pakilome į naują pakopą Ir šį kartą mes kalbame apie reglamentą, kuris turi papildyti bendrojo reglamento bendrasias nuostatas, nes reglamentuojami tie patys klausimai. Svarbiausia užtikrinti nuoseklumą, suderinamumą, ne žemesnius saugiklius ir standartus užtikrinti, kad bus laikomas į selektyvumo principo, technologijų neutralumo principo. Todėl tikrai šiandien man malonu pasidalyti su jumis savo patirtimi ir mintimis apie naująjį e-privatumo reglamento pasiūlymą. E-privatumo reglamentas ES privatumo ir duomenų apsaugos sistema tikrai nukentėtų, jeigu nebūtų šio pasiūlymo. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nebejotinai yra vienas didžiausių teisėkuros pasiekimų. Tačiau būtinas, būtina dabar turėti ir atskirą konkrečią priemonę, kuri leistų apsaugoti teisę į privatų gyvenimą, o ją garantuoja pamatinių teisų hartijos septintasis straipsnis. Būtina garantuoti ryšių konfidencialumą, nes tai yra neatsiejama visos sistemos dalis. Todėl e, neseniai darbo grupėje aš išsakiau pritarimą komisijos siekiui užtikrinti tokius dalykus. Aš taip pat pritariu tam, kad pasirinktas būtent reglamentas o ne kokio kitos formos dokumentas, todėl kad tai bus tiesiogiai taikytinos taisyklės visose valstybėse narėse ir tai užtikrins suderinamumą ir darną. Ir galiausiai <clears throat> šio pasiūlymu stengiamasi užtikrinti labai aukšto lygio tiek turinio, tiek meta duomenų apsaugą. Ir šio požiūriu mes šimtų procentų remiame sieki nustatyti tokias konfidencialumo apsaugos nuostatas, kurios apriektų labai platų paslaugų teikėjų ir įrangos teikėjų ratą, įskaitant ir taip vadinamas papildomas paslaugas, OTT paslaugas, nes jos <clears throat> kaip tik ir yra puikiausias technologijų pažangos atspindys. Yra <clears throat> teigiamų elementų, apie kuriuos aš kalbėjau 29 straipsnio darbo grupėje praėjusią savaitę. <clears throat> Ir pasiūlyme numatyti pakankamai dideli vykdymo įgaliojimai duomenų apsaugos institucijoms, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir bendradarbiavimas, prie kurio plėtotės prisidės Europos duomenų apsaugos valdyba, kuri atsiras ateityje. Kaip sakiau, 29 straipsnio darbo grupėje praėjusią savaitę visgi kyla tam tikrų problemų, dėl kurių mes nerimaujame, nes e, dabartinės formos pasiūlymas tikrai galės užtikrinti aukšto lygio apsaugą. Bet siūlomos taisyklės yra nepaprastai sudėtingos ir ryšiai yra skirstomi į metadatą, turinio duomenės ir galinių įrenginių gaminamus duomenės. Ir kiekvienu atveju nustatomas skirtingas konfidencialumo lygis bei numatytos atskiros išimtis. Todėl visa sistema tampa sudėtinga ir kyla rizika, kad atsiras spragos, kurių neturėtų būti apsaugos sistemoje. Antra, turiu pasakyti, kad dauguma apibrieščių šiame pasiūlyme bus svarstomos atsižvelgiant ir į kitą teisėkuros aktą. Tai yra Europos elektroninių ryšių kodeksas. Bet šiandien nėra jokio juridinio pagrindo susijęti šios du teisės aktų projektus taip glaudžiai, nes praktiškai kodeksas kaip toks, kuris labiau orientuotas į rinką, neta, nėra glaudžiai susijęs su pamatiniu teisų kontekstu. Ir iškart po Velykų Mes ketiname paskelbti dokumentą, kuriame um, išdėstysime savo nuomonę dėl E reglamento, E privatumo reglamento apibriešių jų taikymo srities. Trečia, būtina itin didelį dėmesį skirti, kaip duomenų valdytojai a, veiks nes tai nėra tas pats, kas e, teikė, tiekėjai, apie kuriuos kalbama pasiūlytame reglamente. Reikia pagalvoti, ar nevertėtų vesti papildomas apsaugos priemonės ryšių duomenų atveju, nes gali būti, kad e, tai ypač taps aktualu, kai e, bus paliesta duomenų perdavimo trečiai šaliai tema. Yra daug inf konfidencialios informacijos ir būtina žinoti, kas ją valdo ir kas ją tvarko. Galiausiai nebejotinai dar vienas svarbus elementas tai yra, kaip bus atsižvelgta į privatumą projektavimo stadijoje. Daugelį šių probleminių klaus, daugeliu šių probleminių klausimų pritarė ir tie, kurie dirba 29 straipsnio darbo komitete, o komitetas, kaip žinia, E, balandžio ketvirtą dieną paskelbė savo nuomonę numeris 01.217. E, mūsų nuomonę reikėtų pateikti reikėtų paieškoti tokių konvergencinių sprendimų, kurie leistų išspręsti netidėliotino sprendimo reikalaujančius klausimus. Ir todėl reikia labai glaudžiai bendradarbiauti su 29 straipsnio darbo komitetu ir tai, ką jis išdėstė savo dokumente. Be to yra keletas dar ir kitų detalių, kurias reikia patikslinti. Konkrečiai, mes ketiname numatyti, kaip būtų galima spręsti itin sudėtingus klausimus susijusius su slapukų sienomis, kaip būtų galima apibriežti e, teisėtą interesą e, privatumo kontekste ir kaip būtų galima geriau nustatyti teisės ir e, pareigas ne teisėjai saugos srityje. Dabar norėčiau grįžti prie šio reglamento projekto tikslo. Iš tiesų, jis turi papildyti bendrai duomenų apsaugos reglamentą GDPR. Bet ką reiškia papildyti? Tai reiškia ir konkrečias nuostatas, kurios užtikrins didesnį nuseklumą ir darną. Tai reiškia e, specialiai parinktas priemonas, kurios labiau sustiprins egzistuojančius saugiklius, o ne juos sušvelnės. Aišku, tą darbą būtina atlikti, kad ateityje visa teisinė sistema galima būtų naudotas visoje ES teritorijoje. Ir būtent visos teisėkuros institucijos turės gerokai panalizuoti tai, kas siūloma. Tuo norėčiau baigti, padėkoti Jums uždėmesi ir tikiuosi, kad prisidėjau prie mūsų geresnės diskusijos. Nors šiek tiek užtėsiu, bet manau, kad dėl to nuostolių nepatirsite. Ačiū, Giovanni. Keista, kad e, minite tą laiką. Turbūt aš turiu prastą reputaciją dėl to, kad reikalauju visus laikytis jiems skirto laiko. Labai ačiū. Mūsų e, trečia kalbėti Trečias kalbėtojas Frederik Borchesijus, jis pristatys e, komisijos pasiūlymo dėl privatumo ir elektroninių ryšių vertinimo preliminarių išvadų e, dokumentą. Tai užsakė prieš teisų ir konsultacinių reikalų teminio skyriaus užsakymas. E, jis yra Amsterdamo universiteto mokslininkas, turi mokslinį interesų vyriausios rytise, taigi daktarė Borhesijus Sveiki atvykę ir jums žodis. Ačiū pirmininkė. Aš turiu garbės dirbti su grupe, kuri e, vertino šį pasiūlymą, kadangi turiu tik 10 minučių, tai trumpai paminėsiu keturis silpnesnius dalykus e, šiame projekte. Taigi keturi dalykai. Wi-Fi sekimas, aštuntas straipsnį, brauzerių naršyklių nustatymai, sekimo sienos ir konfidencialumo pranešimai. Pirmiausia, dėl Wi-Fi sekimo. Galima paskaityti, kaip sakoma, aštuntame straipsnėje, ten sakoma, dabartinėme projekte. Žmonės, kai eina sekti žmonės e, einant gatvė, sakant jų Wi-Fi ryšį, galima be jokio sutikimo, kol bendrovė paskelbė viešai, plakate parašo, kad jeigu vaikščiasite po šitą miestą su jungtų ryšiu, mes jūs seksime. Tačiau tas plakatas turi pasakyti, kaip reikia sustabdyti ar apriboti tą sekimą, pažiūrėjau, išjungti telefoną, ar išjungti bevėlį ryšį, ar Bluetooth jungti Mes nemanome, kad tai yra tinkama. Mes siūlome, kad e, taisyklė būtų iš dviejų dalių. Pirmiausia, toks sėkimas be ryšio turi būti leidžiamas po tinkamo iš anktinio informuoto atitinkamos mens sutikimo arba antra galimybė, jeigu nori, jeigu apie, reikia, ap, galvosime apie minės, apie žiūrovus muzikos festivaliuose, galima e, galbūt juos E, duomenis naudoti, bet reikia juos anonimizuoti ir agreguoti tą statistiką, kad bendrovė negalėtų sekti individu. individu. 29 straipsnio darbo grupė pateikė pasiūlymų dėl tam tikrų apsaugi, apsauginių nuostatų. Toliau, kita tema. Čia yra gana lengva tema. Dabartinis pasiūlymas 10 straipsnėje rezumuojant, sako, kad naršyklės turėtų leisti žmonėms pasirinkti dėl e, sekančiųjų slapukų. Ankstesnė versija e, sakė, ir aš maniau, kad tai buvo geriau, kad naršyklės turėtų būti nustatytos iš anksto privatumą užtikrinančiais, e, užtikrinančiamis nuostatomis. 29 straipsnio darbo grupė patekė įdomų pasiūlymą praėjusią savaitę. Tai yra daugiau technologiškai neutrali idėja. Ar privatumo reglamentas neturėtų reikalauti, kad sekančios bendrovės e, laikytųsi nesekti standarto ar panašaus standarto. Nes tai leistų žmonėms pasakyti, sakymui, ne, nepriklausomai, ar tai daroma per per slapukus, e, pirštų atspaudus ar panašiai. Taigi, naršyklės turėtų iš anksto turėtų įjungtas nuostatas turėti, kurios draugiškos privatumui būtų. Toliau, sekimo sienos ar slapukų sienos. Štai čia matome e, populiariaus Olandijos e, naujienų svetainės puslapiai. Iš karto Atsidarius šį puslapį, pamatai šokantį tikslą ir saka, kur pasakyta, paspauskite oranžinį mygtuką, jeigu sutinkate, kad 3000 e, sekimo bendrovių, reklamos bendrovių jūs sektų. Taigi, jeigu sutinki, kad tos bendrovės dėtų slapukus į jūsų kompiuterį, e, spauskite taip. Jeigu paspaudė ne, paspaudė ne, negali pakliūti į šią svetainę. Taigi tas laisvai duodamas sutikimas yra tiesiog pokštas. Ką daryti? Minėjau dvi galimybės. Pirmiausia, galima būtų uždraukti tokias sekimo sienas, tai būtų lengviausias sprendimas ir paprasčiausia taisyklė, taip pat galima e, labiau niuansuoti sprendimą ir apibriežti tam tikras aplinkybės, kuomet nereikėtų leisti tokių sekimo sienų. Ta, ta būtų galima palyginti su pilkaisiais arba juodaisiais rašęs vartotojų teisėje. Pavyzdžiui, iš mokesčių finansuojamų viešųjų, viešojo sektoriaus interneto svetainės neturėtų turėti tokių sienų, e, ligonės, jeigu neturėtų naudoti sekimo sėdą, jeigu ten galima susidurti su saugiais, jautriais domenimis. Ir kitas rytis būtų panašiai monopolinė pozicija. Tokias įmonės neturėtų naudoti, e, sakymo, sienų, nes e, žmonės neturi pasirinkimo. Taigi, e, tokios būtų galimybės, galbūt paprasčiausias būtų paprasčiausias draudimas ir tiek. Toliau, ketvirta tema Mm, ketvirta mano pasakymo tema e, - ryšių konfidencialumas. Labai bendrai, rezumuojant 5 ir 6 straipsnius, ten sakoma, kad draudžiama sekti ryšius, taigi net negali analizuoti ar skaityti, klausyti elektroninių pašto ar, ar telefoninių skambučių nebent tai yra susijęs su tinklo saugumu arba vartotojas tuo sutinka. Na, iš esmės, tokias, ta, ta sistema galbūt gera. Tačiau ją būtų galima tobulinti. Mes manome, kad visi vartotojai turėtų sutikti su jų ryšių sekimu ar analize. E, neturėtų būti, jeigu aš e, kam nors parašiau e, laišką, jeigu to asmens paslaugų tiekėjas turi galimybę duomenis rinkti, tai ir aš turėčiau apie tai sužinoti ir aš turėčiau turėti galimybę su tuo sutikti. Aišku, reikia išimčių, kai kalbam apie tinklo saugumą, šiukšlių filtravimą ir galbūt reikia tą šimtis šiek tiek pakoreguoti, tačiau mes pasisakytume prieš tai, kad būtų įrašyta pagrindai šitas pagrindas kaip teisėti interesų apsauga. Na, galbūt per deleguotusius aktus ar atnaujinimo dokumentų sistemą būtų skurta galimybė papildyti tą sąrašą imtimis, nes, pavyzdžiui, po penkerių metų gali pasirodyti, kad yra atsirado nauja technologija, yra, yra naujo tipo metadomenų, e, atsirado naujų virusų ir, ir, niekas, ir tai netitinka naujų, tų esamų išimčių. Jeigu per e, reglamento persvarstymą ar per deleguotą į aktą būtų galima pridėti naują išimtį, būtų galima išspręsti problemas e, kurios iš, iškiltų naujai ir kad e, būtų galima papildyti tą sąrašą. Na ir paskutinį net pastaba, galbūt pati prieštaringiausia pastaba šiandien. Pasiūlyme sakoma, kad paslaugų teikėjai turi e, pirmiausia užtikrinti ryšių konfidencialumą. Aš sutinku. Tačiau galima būtų pagalvoti apie e, argumentus, kaip reguliuoti interneto paslaugų tiekėjus griežčiau, nes interneto paslaugų tiekėjas mato viską, ką tu darai. Jie gali pamatyti daugiau negu kad kas yra jūsų Skype ryšiuose ar Gmail pašto dėžutė paskutinė žodė. Parlamentas galėtų galbūt sugriežtinti taisyklės e, paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, kad jie negalėtų gilaus paketų, gilios paketų analizės daryti, pavyzdžiui. Ką pabandė maždaug prieš 15 metų Junktinės karalystės paslaugų teikėjai vieną kartą. Taip pat viena pastaba, kuri galbūt galėtų būti ir akivaizdi, būtina turėti atskiras privatumo taisyklės, nors ir turime gerą bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Ačiū. You can, you clap, Aš neplosiu kaip ankstesniuose klausimuose, bet tikrai turiu Jūs pagirti už tai, kad baigėte laiku. Ačiū už Jūsų pasisakymus ir dabar turime daug laiko klausimams. Būkite malonus, neviršyti jums skirto laiko klausimams. Pradėkime nuo pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Būkit malonus, nevirškite dviejų minučių. Pradėsime nuo pranešėjos Marijai Loristin. Žinoma, pradžioje nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų svečiams, nes be jūsų pranešimų būtų ir jūsų indėlio būtų sunku tikėtis gerų rezultatų. Mes jau pradėjome bendradarbiauti su komisija. Komisija parengė puikų pasiūlymą ir jisai mus įkvėpė dar dėti daugiau pastangų, jį tobulinti, o ne tiesiog jam priešintis. Taigi situacija palanki. Pirmiausia, norėčiau užduoti keletą klausimų komisijos atstovai. Mes turime tokios neoficialios informacijos iš įvairių šaltinių, e, kurie teigia, jog yra ir kita pasiūlymo versija. kurioje numatytos e, automatinės privatumo parinktis naršyklėse. Tai yra pakankamai radikalus sprendimas, bet e, vartotojų yra vertinimas palankiai. Taip pat noriu žodį klausimą profesoriui. Ar mes galėtume gauti daugiau duomenų iš jūsų atlikto tyrimo, galbūt gauti visą tyrimą būtų labai mums naudinga jį turėti. Ačiū. Marijon, dabar aš e, taip pat pradėsime nuo žodį suteiksiu šešėliams, pranešėjams. Ačiū, ačiū už surinktus klausimus, ačiū mūsų svečiams, tikrai puikūs pranešimai, gera pradžia mūsų diskusijoms dėl e-privatumo reglamento. Taip mums jo reikia, Akivaizdu, kad jisai turėtų neprieštarauti BDAR, kaip Butarelį pastebėjo, mums reikia sąsajų su elektroniniu ryšiu kodeksu, tačiau nežinia, kokių reikėtų apibrieščių, todėl nelabai aišku, kurie kryptimi turėtų pakrypti mūsų darbas bei diskusijos, kuomet diskutuosime, kaip apibriežti elektroninių ryšių paslaugas. Kitas pastebėjimas adresuotas Borgezijos. Jau nuo pat pradžių mes siekėme kažkokio subalansuoto požiūrio žvelgiame į ateitį, bet nežinome, kokios bus galimybės. Ir dabar buvo pasiūlytas deleguotasis aktas skirtas išimtims. Vienintelė bėda, diskutuojant dėl šio reglamento, mano supratimu, ir yra tokia galimybė naudotis tokiu teisės aktu. O antras dalykas, aštuntos straipsnio antrasis punktas, kuriame numatyta sėkimo galimybė panaudojant um, bejelį tinklą. Kita mintis yra dėl trečiųjų šalių. Kokios gali būti pasiekmes paprastiems vietiniams e, žiniasklaidoms atstovams, e, pavyzdžiui, laikraščių leidėjams, kurie juos e, publikuos elektroniniu būdu. Nes tokiu atveju bus apribotos paimos iš reklamų, taigi keisis verslo modelis. Vartotojai turėtų būti informuoti, kad mes privalome už kažką sumokėti. Tai ko jie netenka. Tai kaip išspręsti tokią dilemą? Ačiū toliau EKR pranešėjas ponas Daltonas. Ačiū, aš irgi noriu padėkoti visiems pranešėjams, turiu keturis klausimus. Pirmasis, kodėl mes taip skubame? Kodėl mes dar nežinome, kaip BDAR įtakoja verslą. Antras klausimas. Kreipiuosi į komisiją. Ką jūs čia mėginate išspręsti? Ar europiečiai kreipiasi į jūs ir sako, kad mes nenorime naudotis naujomis ryšio paslaugomis, nes būkštojame dėl duomenų. Pavyzdžiui, mane nesikreipia rinkėjai ir nesako, kad nes negali naudoti Skype'ų, nes būkštoja, kad bus nutekėsiu duomenys. paprastai žmonės, norėdami naudotis paslaugomis, e, priima tuos lapukus ir e, neprieštarauja. Galbūt reikėtų čia gilesnės analizės. Internetas, žinoma, tai yra susijęs su reklama ir tam reikia slapukų. Jeigu žmonės jų nenaudos, tai tuomet teks e, naujo verslo modelio nemokamoms paslaugoms. Toks yra, tokia yra dilema ir gal komisija yra atlikusi kokiu nors tyrimu, kaip šitos e, nemokamos e, paslaugos e, keisis, jeigu bus patvirtintas reglamentas. Ketvirtas klausimas. Kaip jūs apibriešite pagalbinės paslaugas? Nes, sakykime, štai čia parlamente yra eksponuojama lošimų parodėlė ir Antai e, ryšių paslaugos su to yra glaudžiai susijusios ir kaip, pavyzdžiui, po pasiūlymo patvirtinimo keisys būtent šis verslo sektorius. Ačiū. Dian Albrechtinai atstovauja žaliųjų frakciją. Ačiū, aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Tiesiog norėtųsi sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Pažvelkime į dabartinius teisės aktus ir dabar mes tuo pasiūlymu tikriausiai reglamentuosime du, um, dvi pagrindinės laisvės, tai yra teisė į privatumą ir teisė į laisvą komunikaciją. galbūt mes galime savo leisti netokius griežtus reikalavimus ryšių paslaugoms tuo naujoju e, reglamentu, nei, e, pavyzdžiui, dabar galiojančia direktyvoje. Išgirdęs atsakymę į šitą klausimą, toliau norėčiau sužinoti štai ką. Kur šitas pasiūlymas palieka galiojančius direktyvos standartus ir kur dar e, apsaugos lygis nėra pakankamas ir kur dar reikia pasistengti lyginant su e, privatumo direktyva. Turiuomenyje, pavyzdžiui, internetinės e, interneto vartotojų apskaitą bei įvairių prietai sunaudotojų apskaitą. Ir dar trečią klausimą turiu. Čia buvo išsakytas vienas komentaras, aš norėčiau jį pratesti. Buvo kalbėta apie tas nemokamas paslaugas. Ir dabartinis verslo modelis kaip tik yra ir grindžiamas atlyginimu už duomenų sekimą ir tą duomenų gavimą. Jeigu naujasis pasiūlymas sistemą keistų iš esmės, tuomet kyla klausimas, ko vertas dabartinis teisės aktas, teisinė sistema, ir kaip jinai reglamentuoja tas nemokamas paslaugas, kurios grindžiamos duomenimis. Norėčiau jūsų pasvarstymų, kaip jūs įsivaizduojate dabartinį šiandieninį verslo modelį, kuris yra grindžiamas duomenų surinkimu per ryšių paslaugas. Ačiū. Na, norėčiau, kad <clears throat> tikrai būtų pakankamai laiko atsakyti į klausimus, o dėl a, suteiksiu galimybę tik dar vienam žmogui užduoti klausimą. Pone Sipel, noriu pirmiausiai pasakyti, kad nemokamos paslaugos nėra. Aš arba moku pinigus, arba mano privatumas yra tą kainą, kurią aš sumoku. Ir jeigu iš tiesų privatumo sąskaitą aš kažką gaunu, tai aš bevelyčiau sumokėti pinigus. Bet norėčiau atšėlio paklausti, ar jūs esate susipažymę su Europolo svetaine. Jos pabaigoje parašyta, mes naudojame slapukus. Ar jūs pritarėte ar ne? Jei ne, tada pateikite daugiau informacijos. Aš būtent nuspaudžiau, kad ne, nepriimu o informacijos man tikrai nepakako, kuri paskiau atsivėrė. Todėl aš e, ištryniau savo ekrane kai kurios dokumentus ir po kelių minučių vėl prisijungiau prie Europolo, uh, prie Europolo svetainės. Labai nustebau, kai pamačiau, kad dingo uh, nuoroda, jog Europolas naudoja slapukus. Taigi, ar mano neigiamas atsakymas reiškia, kad man paskiau um, nebesuteikiama galimybė pasinaudoti slapukais ir negaliu naudotis tinklalapiu, ar galiu nesinaudotis slapukais, bet galiu matyti, kas yra jų svetainėje. Būtų įdomu, jeigu jūs atsakytumėte iš šį klausimą. Pirmininkas, ačiū kolegos už šituos klausimus. Tikrai, uh, pona Spano, pirmiausiai jums suteiksiu galimybę atsakyti Apie keturias minutės jūs turite. Na, daugelis klausimų yra labai panašus. Ponas Daltonas paklausa, ar kreipiasi vartotojai su pranešimu, kad vienomis ar kitomis paslaugomis nepagidauja naudotas, nes bando apsaugoti savo duomenis. Matot, tokių E, skambučių nesulaukėme, tokių kreipimų nes, kreipimusi nesulaukėme, bet galiu pasakyti, kad vartotojai vis labiau geriau suvokia, ką reiškia asmens duomenų apsauga ir vartotojai patys turi pasirinkti, kaip jie elgsis. Neseniai mes atlikome tyrimą ir jeigu neklysto, 92 procentai apklaustųjų teigia, jog jiems kelia nerima jų duomenų apsauga. Taigi žmonės naudojasi elektroninėmis ryšio priemonėmis, tačiau jie norėtų tapti savo duomenų valdytojais. Ir mes būtent bandome a, tokią funkciją jiems suteikti, jo labiau, kad yra pamatinių teisų hartija, kuri tokį dalyką ir numato. Ir jų, kaip valgy, duomenų valdytojo teisė, turi būti apsaugota ne tik tada, kada jie gauna laiškai prastiniu paštu, bet ir tada, kada laiškas atkeliauja per elektroninės ryšių priemonės. Taigi savo pasiūlymą komisija bando suteikti vartotojams pasirinkimo galimybę. Uh, bendrasis e, duomenų apsaugos reglamentas yra skirtas skaitmeniniai rinkai, duomenų apsaugai, bet skaitmeninės rinkos strategijoje yra nubriežta aiškiai linija. Tai yra būtina suteikti galimybę žmonėms pasirinkti ir žinoti, ką jie daro. Taigi jie turi turėti pasirinkimą ir nepamirškime, kad e, programos kai kurios neveikia, jeigu uh, neatliekama pasirinktis. Taigi, jeigu nepasirenkama, toliau negalima keliauti, taip sakant. Ir pasiūlytas reglamentas, enaip tol, nenustato ar jokios prievolės verslui. Ir verslas gali laisvai apsispręsti, teikti ar neteikti paslaugą, priklausomai nuo to e, suteikia paslaugos objektas duomenis ar ne. Dabar reklama. Mes savo pasiūlymų neuždraučiame reklamos. Matyt, įvyko um, nesusipratimas, skaitant. Ir vėlgi mes nenurodome verslui, kaip jie turi veikti bet buvo klausimas dėl um, didelio kiekio duomenų modelių. Bet toks modelis jau egzistuoja ir verslas juo naudojasi. Ir jūs žinote, kad komisija pateikė dar vieną pasiūlymą uh, vartotojų teisių apsaugos srityje, nes mes norėtume, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės, kai uh, duomenis uh, yra paimami tam, kad būtų toliau siūlomos kažkokios paslaugos vartotojui. Mes vadovaujamės tam tikrą aiškę logiką. Verslas, kuris dirba pasinaudodamas duomenimis, turi žinoti, kokias jis turi teisės ir ką gali daryti. Įdomu tai, kad aš neseniai dalyvavau um, mobilių komunikacijų, judriųjų komunikacijų ryšių tinklų konferencijoje ir išgirdau ten, kad pavyzdžiui yra siūlomas atlygis tiems vartotojams, kurie suteikia galimybę panaudoti jų duomenis. Bet yra ir kitas dalykas, taip vadinamas e, principas, pagal kurį vartotojo duomenis turi būti pamiršti, jeigu jis to pageidauja. Taigi komisija bando sukurti sistemą, kuri e, kuri leis atsižvelgti, atsižvelgti į įvairiausius verslui aktualius modelius. Ačiū toliau Čiovanai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Bonė, aš nepirmininkavau prieš 20 metų tai darbo grupiai, bet darbo grupėje nagrinėjau ir aš buvau tarp jų. O faktiškai mes tada bandėme e, sukurti kažką, kas padėtų reglamentuoti e, skaitminės paslaugas. Mes pasiūlėme apibrieštis. Ir kai tik įsigaliojo pirmoji direktyva, mes pradėjom galvoti, ar tai, kas sako direktyva, gali būti taikytina internetui, e, papildomoms, pagalbinėms paslaugoms, ar tai gali būti taikoma LAN tinklui. Tokiu būdu mes pirmiausiai pradėjome viską aiškintis ir supratome, kad direktyvą reikia patobulinti. 2002 metais mes vėlgi pasižiūrėjome, ką sako apibrieštis, vadovaudamėsi telekomunikacijų operatorių informaciją, kurią gavome. Svarbu buvo užtikrinti savokų nuoseklumą. 29 straipsnio darbo grupė iškart ėmėsi veiklos kad būtų atsižvelgta į um, naujus reiškinius, na pavyzdžiui, tokius kaip socialiniai tinklai. Ir labai daug metų dėl jų kilo klausimų. O klausimas buvo toks, ar ta teisė, taiky, kurią turime taikyti, na ir jiems. Toliau judrėjų komunikacijų, judrėjų ryšių tinklai, kaipgi su jais. Aš visiškai suprantu, kad būtina užtikrinti suderinamumą uh, jau galiojančių taisyklių su elektroninių ryšių priemonių srities reikalavimais ir standartais. Ką aš noriu pasakyti, mes tikrai nesame tikri, kad visos apibrieštis šimtų procentų dera su pamatinėmis a, teisėmis, jų hart, tai, kas pasakyta hartijoje, ir todėl reikia a, ieškoti naujų apibriešių. Prieš 20 minučių pasirodė Twitter'yje žinutė. Labai garbus ekspertas pasisakė priešingai, negu kad sakau aš, nes aš kalbėjau apie privatumo pasiūlymo taikymo sritį, o jisai kalba truputį apie ką kitą, bet bet kuriuo atveju reikia galvoti apie tai, kokiu tikslu siekime. Toliau, grafikai 2018 metų gegužės 28 diena. Tai yra ta data, apie kurią galvojame. Nes nepamirškite, jeigu mums nepavyks dabar susitarti, tai tada galios e-privatumo direktyva. Bet ne viskas, kas yra direktyvoje, gerai dera su duomenų, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Todėl aš tikrai pasisakyčiau už tai, kad reikia padirbėti, kad būtų užtikrintas suderinamumas. To pageidauja visi, visos suinteresuotosios pusės. Ir reikia duomenų valdytojams ir taisyklių vykdytojams suteikti galimybės e, tinkamai elgtis. Dabar problemos. Ponas Albrechtas, jūs, apie, pane Albrechtai, jūs apie tai kalbėjote. Aš manau, mes galime pirmiausiai e, kalbėti apie keturias tokias probleminės rytis, jas įvardė jau ir 29 straipsnio komiteto posėdėje bet to apie tai kalbėjo ir kolega, tai yra galutinio įrenginio atsakamumas, tai ypač aktualus e, belaidžio interneto atveju. Toliau, meta duomenis Taip, jos galima panaudoti, jais galima naudotis ir mes turime, tik turime galvoti apie tai, kad visi galutiniai vartotojai turi uh, duoti sutikimą naudoti tokius duomenis. Dabar dėl atsekamumo 29 straipsnio darbo grupė mano, kad reikia labai aiškaus atsekamumo draudimo ir galiausiai. Uh, suprojektuota e, duomenų apsauga. Jeigu pavyktų to pasiekti, tai tada jau uh, galėtume kalbėti apie gerą susiderinamumą su e-privatumo direktyva. Dabar dėl Europolo, pana Sipel. Aš, kaip žinote, es būsiu atsakingas už asmens duomenų priežiūrą nuo gegužės pirmos bet noriu patikinti Jūs, kad mes neabejotinai vykdysime dabartinės taisyklės, atsižvelgdami į tas gairias, kurios parengtos dirbant visoms susijusioms Europos Sąjungos institucijoms, įskaitant ir jūs. Jeigu um, pagalvosime kokį pavyzdį pateikti, tai sakyčiau, apsilankykite mūsų naujausios versijos svetainėje, nes ten galima atsisakyti kai kurių pagalbinių paslaugų ir jūs busite informuoti, ką toks atsisakymas reikš. Kai kurie slapukai, turiu pasakyti, yra svarbus, kad būtų galima teikti tam tikras paslaugas, bet viskas priklauso nuo to, kiek toli jūs norite pažengti. Lapkričio 7 dieną praėjusiais metais mes paskelbėme gairias, kuriomis turėtų vadovautas visos institucijos ir struktūros. Ir jau gavome kai kurių pradinių pastabų iš Europolo. Jas pateikė jungtinė priežiūros tarnyba. Bet kuriuo atveju dabar daug aiškiau, bet daug geriau dar reikėtų reglamentuoti vartotojų teisės. Taip, dabar, ponas, jūs gal trumpai atsakykite į kitą klausimą, nes jis buvo skirtas jums. Trumpai. Kokie yra galiojančios direktyvos ir pasiūlyto e, reglamento skirtumai? Pirmiausia, kai kurie skirtumai akivaizdus. Ir turiu pasakyti, kad mes jau kalbame ne apie direktyvą šiuo atveju, turiu galvoje pasiūlymą, bet kalbame apie reglamentą ir vieną bendrą sistemą. Kitas mano galva, esminis dalykas, kad mes aptikome spragas, kurias panaikinsime ir labai didelis skirtumas yra tas, kad e, duomenų apsaugos institucijos bus tos pačios, nes pagal dabartinę sistemą valstybės, vienoje valstybėje narėje gali veikti 3-4 duomenų apsaugos institucijos ir tada nieks nebežino, kas ką daro. Todėl mes ketiname įvesti vieno langelio sistemos principą, kad būtų visiškai aišku, kas ką darys. Bet viskas priklausys nuo to, dėl ko bus susitarta, nes yra įvairių galimybių. Ačiū pirminkė, ačiū už klausimus. Aš pasirinksiu, į kurios atsakyti. Pirmiausia, galima naudoti e, daug paslaugų, naudotis daugeliu paslaugų, nebūtinai nemokamai, bet galima naudotis jomis tiesiogiai nemokant pinigų. Taip, tačiau nereikia pamiršti, ypač E, dėl to, kad išgirsime daug šį argumentą ateityje dabar. Reikia nepamiršti, kad reklama yra įmanoma ir be sekimo. Šimtą metų komercinis radijas e, rėmėsi e, reklama, bet klausytojų nesekė. Išgirsime įvairių šio argumento variantų, bet nuo 10-20 pabaigos, kad atsirado slapukai, Mes sukūrėme sistemą mokėjimo už reklamą, dėl to reikia žmonės sekti internete. Be to dar. Aš nesakau, kad čia toks klausimas buvo užduotas, bet galima išgirsti e, argumentą taip pat, kad žmonės norėtų gauti tikslinę reklamą, nes jiems tada bus svarbesnė. Jeigu taip būtų, tai tuomet nebūtina būtų nebūtina žmonių sekti, jeigu jiems reikės tikslinių restrokamos, tai jie ją gaus. Čia nedraudė apie draudimus kalbama, o apie sutikimą. Šiek tiek ribotas sekimas e, nieko nesako apie paslaugas teikiamas finansuojant iš reklamos jas. Panas Albrecht uždavė klausimą apie auditorijos matavimus internete. Sveikiems žmonėms, kurie nežino atmintinam, atmintinai šio pasiūlymo, jis turbūt kalba apie sutikimo reikalavimą slapukams ar panašioms technologijams e, su keliomis e, išimtimis slapukai, pavyzdžiui, įsiregistravimo procedūroms ar prekių krepšeliams ir panašiai. Iš principo galbūt ir gera mintis, bet tai išimtis e, dėl interneto auditorijos matavimo, galbūt netinkamai suformuoluota. Turėtų būti išimtis e, dėl privatumo slapukų kad, bet tą išimtį reikėtų sformuoluoti labiau neutraliai technologijos atžvilgiu ir turbūt reikėtų, e, kad būtų pasakyta, kad tie duomenys negalėtų būti naudojami kitiems tikslams. Taigi, aš sutinku, e, kad e, būtų sutikimo prašoma dėl analizės draugiškos privatumui. Toliau klausimas ar pastaba apie e, duomenų saugojimą. Jeigu kalbėsime, pavyzdžiui, kad televizorius, jeigu seka, ką jūs darote savo svetainėje, aišku, yra e, tam tikrų pardavimo tarnybų internetu, kurios e, gali galbūt tiesiogiai su jumis bendrauti, bet čia apie tai dar reikia pagalvoti, apie tai. Čia kalbama apie privataus gyvenimą apsaugą, o privatus gyvenimas vyksta namuose, tai galbūt būtų, nu, reikėtų numatyti tam tikras nuostatas dėl daiktų interneto, besklausančių įrenginių galimybės registruoti jūsų veiksmus. Pone Lauristin, bus e, paskelbta studija, aš dirbu dieną naktį, galbūt matote mano pajodusius pakius, taigi trumpai tiek. I, I the, excellent... Labai ačiū. Žinoma, kad mūsų čia ekspertų e, yra puikių ir galbūt galėtume užduoti papildomai klausimų, bet neturime jau laiko. Frederikai Džavani, Despina, ačiū Jums visiems už Jūsų pasisakymus ir atsakymus į klausimus. Toliau. Antra dalis ir prašau mūsų prelegentų ateiti į prezidiumą atsisėsti. Tuo tarpu aš paskaitysiu trumpą įžangą. Kalbėsime dabar apie, apie teisės, teisinius atikimus tarp, e, su kitomis teisinėmis priemonėmis. Čia kalbėsime apie du svarbiausius komisijos pasiūlymo tikslus - teisinis atitikamumas tarp šio pasiūlymo ir kitų įstatymų ir taip pat e, įvairių subjektų elektroninių ryšių sektoriuje vienodų žaidimo sąlygų. Ir išklausysime telekomunikacijų pramonės, reklamos ir leidybos sektoriaus, nevyriausybinio organizacijų ir mokslo institucijų atstovų nuomonės. Turbūt pastebėjote, kad čia bus keturi pasisakantys. Ir prašysiu visų laikytis jiems skirto laiko, kad turėtume laiko klausimams ir atsakymams. Taigi dabar pirmasis yra Antonijo Markos, yra e, vartotojų didelių duomenų vyriausiasis patarėjas įmonėje telefonikai, jis pateiks mums telekomunikacijų įmonių tam tikras nuomonės. Prašom, jums septynios minutės, jeigu neprieštaraujate. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad e, sutikite man progą pasidalinti savo mintimis dėl šio naujo reglamento. Telekomunikacijų operatoriai visuomet turėjo laikytis e, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, teikdami savo paslaugas. Ir šitas įsipareigojimas buvo vienas iš pagrindinių pramonės variklių, o taip pat ir verslo modelio dalis. Ypač turiu omeny tai, kad mes aktyviai dalyvaujame E, didžiųjų duomenų gerojų praktikų informacijos keitimėsi. Ir į tai trauktas tiek akademinis pasaulis, tiek visuomenė, e, inovacijų e, įmonės ir taip pat visuomenės atstovai. Tokia pusiausvėra yra reikalinga visiems šio sektoriaus dalyviams, tiek paslaugų teikėjams, tiek priežiūros institucijams, tiek vartotojams. BDAR buvo pasiūlyta kaip mm, instrumentas siekiant apsaugoti asmenų e, duomenis. Juo buvo bandyta prisitaikyti prie dabartinės situacijos, suteikiant e, priemonės prisitaikyti prie įvairių situacijų, įvairių rizikų ir rinkos iššūkių. Rizika grįstas požiūris, vartotojų apsauga, teisėti lūkesčiai, e, verslo tikslai. Tai yra visi tie aspektai, kurie turi taip pat e, nepažeisti ir asmens duomenų apsaugos. Tai, kaip mes suprantame privataus e, privač, privataus gyvenimo apsaugos taisyklės turi būti e, įgyvendinta šiame naujame pasiūlyme. Ir taip pat turi būti palikta erdvės ir naujoms iniciatyvoms, inovacijoms. Turime pažymėti, kad dabartinėme pasaulyje tiek daug komunikacijų ir daugelis didžioji dalis duomenų yra perdudama per ryšio paslaugas. Todėl būtina sudaryti vienodas verslo sąlygas visiems. Nevienodas duomenų traktavimas e, skirtingose teisės aktuose gali privesti prie kurioziškų situacijų, kuomet kai kurie, pavyzdžiui, metaduomenys gali būti naudojami viename kontekste, kuomet e, pateikiami, pavyzdžiui, asmens duomenys, tuo tarpu ryšių srityje tokie metaduomenys yra traktuojami kitaip, nes jie gali būti suprantami kaip tiesiog bendrėjai duomenys. Tai štai toks skirtingas e, tų pačių duomenų traktavimas gali turėti neigiamų pasiekmių. Tai gali įtakoti ir kai kurios įrenginius, kaip pavyzdžiui automobilius, e, kurie naudos tuos pačius duomenis, kurie traktuojami skirtingais būdais. Ir toks rūpestis yra visiškai pagristas. Reglamente turi būti surastos e, teisinės priemonės numatyti vienodą duomenų traktavimą. Mes turime atsižvelgti į 29 darbo grupės e, padarytas išvadas, nes duomenų apdorojimas neturi įtakoti vartotojų domenų apsaugos ryšių sektoriuje. Ta prasme, BDAR numatyti principai turi taip pat e, atsižvelgti į įvairius e, kontrolės mechanizmus arba sutikimo nedavimo principus ir panašiai. Tai leis plėtoti įvairias inovacijas ir teikti kokybiškas paslaugas paprastiems vartotojams. Nesena Europos parlamento rezoliucija dėl didžiųjų duomenų tą patį ir pastebėjo. Dabar tinio pasiūlymo 16 konstatuojamoji dalis kalba apie tai, kad duomenų apdorojimas gali būti naudingas ir viešosioms institucijoms, kurios duomenys gauna pasinaudodamos dabartinėmis priemonėmis. Tai taip pat gali turėti teigiamos naudos ir įvairiems sektoriams, sveikatos apsaugai, kultūrai, transporto, finansų sektoriams, verslui, žinoma, nepažydžiant privatumo taisyklių. Dar galiu paminėti ir kibernetinį saugumą, kur e, operatoriai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Tai m, svarbu ne tik klientų apsaugai, bet taip pat ir informacinių sistemų geram funkcionavimui. Tai nepaždžia ir ENES direktyvos, kur operatoriai įpareigoti užtikrinti E, bendradarbiavimo mechanizmus reikalingus saugumui. Toks bendradarbiavimas turi apimti ir e, meta duomenų kontrolę, kuriems gali kilti kažkokių įtarimų. B DAR kaip tik ir reglamentuoja įvairių šitos procesus. Buvo atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kurie tvirtina, kad duomenų apsauga nepažeis nusistovėjusių verslo modelių ir koreliuos net su dabartinėmis inovacijomis. Žinoma, dabartinis lankstumas turi atsižvelgti ir į socialinius pokyčius. Dabartinio pasiūlymo šešto straipsnio ketvirtoji dalis turi suvaidinti lemiamą vaidmenį. Turime atlikti poveikio vertinimą, kaip e, yra naudojamos technologijos, uh, kaip suprantamas privatumas, kokia yra vartotojų pozicija ir kokia yra tų pačių vartotojų galimybė nesutikti su e, įvairiomis sėkimo procedūromis. Todėl, darant išvadą, reikia pažymėti, kad e, mes turime įvertinti dabartinio pasiūlymo poveikį privačių teisių apsaugai. Ačiū, o dabar mes e, išklausysime kito pranešėjo, kuris e, taip pat pristatys e, savo pranešimą. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte mane atvykti į savo posėdį. Ir pirmiausia, štai ką pasakysiu, mes esame viena iš stambiausių žiniasklaidos įmonių. Europoje teikiame uh, plačiai elektroninės paslaugas ir Europoje ir kitur. Užimame pirmąją vietą daugelį Europos šalių, tokių kaip Prancūzija, Italija ir aišku Švedija. Pagrindinis mūsų verslo e, tikslas tai yra e, naujienos. Turime keletą naujienų svetainių, įskaitant ir Aftenbladat e, laikraščio svetainę. E, Aš manau, kad siūlomas reglamentas tikrai yra nepaprastai svarbus, nes jis padarys poveikį toms paslaugoms, kurias siūlome savo vartotojams. Padarys poveikį Europos žaidėjams gerai konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Šių pasiūlymų iš tiesų gali būti daromas poveikis ir pakankamai ženklus savarankiškai veikiančiai nepriklausančiai žiniasklaidai Europoje. Prieš keletą metų mes konkuravome tik su vietos žiniasklaidos priemonėmis, tačiau pastaruoju metu padėtis labai pasikeitė ir vis didesnė konkurencija vyksta a, tarp mūsų ir stambių pasaulinių žaidėjų. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų nustatytos vienodos sąlygos visiems, o šiandieną tokių sąlygų nėra. Mūsų pramonėje taikomi įvairūs verslo modeliai - pagrindinio turinio ir nemokama reklama. Mūsų patirtis rodo, kaip ir tyrimai rodo, kad elektroninėje erdvėje veikiantis vartotojai labai reaguoja į reklamą ir ne visada galvoja, kad jinai jo, jas vargina. Tik 20 e, procentų iš tiesų apmoka patys vartotojai, o 80 procentų savo pajamų mes gauname iš reklamos. Ir tai tiesiog rodo, kad Europos laisvos spaudos e, laisvė, taip sakykime, priklauso nuo mūsų gebėjimo veiksmingai užsimti reklamą. Šiandieną didelė dalimi pajamos iš reklamos e, patenka į stambiausių žaidėjų e, piniginės. Maždaug 60 procentų skaitmeninės reklamos Švedijoje yra reklama socialinėme tinkle Facebook ir Google visą tai glaudžiai susiję su duomenų vartojimu, nes duomenų pagrindų, pagrista reklama turi daug didesnį poveikį ir tai svarbu ne tik pardavėjams, bet ir vartotojams. Tačiau svarbu žinoti, kad tarptautiniai žaidėjai turi kur kas geresnę galimybę vykdyti įvairias taisyklės mes leidėjai, skirtingai nuo stambiųjų žaidėjų, priklausome nuo to, kai e, nuo trečiųjų šalių, nes jos būtent e, užseima mūsų teikiama reklama. Ir tai yra technology vendrus kaip Metvox arba tai yra tinklai ir įvairūs um, kiti rinkos veikėjai. Visų aš jų neminėsiu. Uh, Tarptautiniai žaidėjai gali viską padaryti patas ir nesinaudoti trečiųjų šalių paslaugomis. Pasiūlymas apriboja galimybę pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kaip partneriais, kaip pardavėjais, kitais žodžiais. Praktiškai tai reiškia, kad šis pasiūlymas pirmenybę teikia stambiesiems um, tartautiniams žaidėjams, o kad galėtume mes su jais konkuruoti ir užtikrintume, kad mūsų žiniasklaida bus nepriklausoma ateityje, mes turime labai veiksmingai spręsti um, melagingų žinių problemą. Mes teikiame savo vartotojams tik tai faktinę informaciją, todėl mums reikia gerai žinoti, ko reikia vartotojai. Nežinodami, ko reikia vartotojai, mes negalėsime pateikti jiems paslaugų ar produktų ar prekių, kurios atitiks jų asmeninius lūkesčius. Be to, reklama turi būti kaip galima aktualesnė, ji turi būti skirta uh, tam tikriems tiksliniams vartotojams ir tik tam tikrų metų rodoma. Todėl nebejotinai duomenis yra labai svarbi reklamos dalis. Tačiau duomenis yra taip pat svarbus, norint plėtoti mūsų gaminamus produktus ir taip pat veikti elektroninėje erdvėje. Galiu pasakyti, kad šiuo metu mes kūrėme naują žiniasklaidos platformą, kur būtent tas individualizavimas bus labai svarbus aspektas. Jeigu vartotojai mumis nepasitikės, tai mes ir neleis mums naudotis duomenėmis, tai viskas bus paprasta. Mums tie duomenys reikalingi, kad galėtume teikti paslaugas vartotojams, bet vartotojai turi pati E, pasitikėti mumis. Todėl mes pasisakome už inovaciją ir pažangą. Ir reikia labai gerai galvoti, kaip mes surinkame duomenis. O duomenis turime rinkti, naudodamasi savo paslaugų sistema. Ir negali būti tie duomenys pakraunami vien tik tai per naršyklės. Todėl problema yra labai a, aktuali. Ir vartotojai turi suprasti, kaip, kokią svarbą a, mums daro duomenis. Ir mes iš savo pusės turime padaryti viską, kad vartotojai žinotų, kaip mes tvarkome jų duomenis. Taigi svarbu turėti privatumą užtikrinančią taisyklę. Jūs galite matyti, jūs galite matyti skaidrėje kaip mes skatiname vartotojus elgtis apdairiai, bet pažangiai. Apibendrindamas noriu pasakyti štai ką. Aš manau, kad prisijungimas per naršyklę nėra pats geriausias sprendimas, nes patys rytis yra sudėtinga. Mes negalime vadovautis prielaida, kad vartotojas labai gerai supranta, kas yra tas prisijungimas prie vieno ar kito varianto ir nemanau, kad tai turi būti daroma per naršyklės, nes tokiu būdu naršyklės taps pagrindiniais elektroninės erdvės valdytojais, o ne vartotojai. Ir nepamirškime, kad daugelis naršyklių yra mūsų konkurentai. Google, Chrome arba Apple Safari platformos yra naršyklinės platformos. Ir galiausiai nėra teisinga siekti uh, E, skaidrumo tik vienu vieninteliu būdu. Taisyklės turi būti lankščios, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems veikti ir kad jos skatintų e, novatoriškus veiksmus, e, tobulinant e duomenų apsaugą. Ačiū toliau Fanny Hidvegi. Ji yra Access Now, nevyriausybinės organizacijos kuri dirba su vartotojų skaitinės teisėmis atstovė. Ačiū pirmininkė, aš esu Fanny Hidvegi, aš esu Europos politikos vadybininkė firma, e, organizacija Access Now, tai yra pelno nesiekinti organizacija esanti Briuselėje ir, kaip sakė pirmininkas, mūsų misija yra ginti skaitinės vartotojų teisės pas ir pavojų. Ir mes esame Europos skaitminių teisų tinklo dalis. Noriu padėkoti už galimybę kalbėti apie privatumo reglamentą šiandien. Šios sesijos pavadinimas yra teisinis atitinkamumas ir vienodo žaidimo sąlygos. Svarbiausia mintis, kalbant apie šią temą, yra tai, kad atitiktume parinių teisų hartijos reikalavimus ir užtikrintume teisinį nu, atitinkamumą bendrajam reglamentui. Turime užtikrinti vienodo žaidimo sąlygas vartotojams siekiant aukščiausių kriterijų, o ne žemiausių. Aksas Nau pritarė komisijoms pastangoms reformuoti apribotimo taisyklės per reglamentą ir konkretizuoti bendroj, bendrai reglamentą. Svarbiausias principas yra labai aiškus. Taisyklės skirtos apribotumo reglamente ne tik turėtų užtikrinti aukštą bendrojo reglamento suteiktą apsaugą, bet taip pat ir viršyti jį ir užtikrinti fundamentalią teisę į privatumą, kaip pabrėžta 29-osios darb, e, straipsnio darbo grupės nuomonėje, pagal šį pasiūlymą jis nepasiekė tų visų rezultatų. Norėjau išgirsti, kokius argumentus įvairių pramonės šakų atstovai panaudos šiandien. Paprastai du prieštaraujantis argumentai pateikiami. Kalbama apie atšaukimą arba privatumo taisyklių susilpninimą. Jie sako, kad reglamentas yra sprendimas visiems domino apdarojimo klausimui ir jis yra tobulas, nepaisant pastangų jį susilpninį, arba kad tas reglamentas jau yra didžiulė našta ir neįmanoma susidoroti bus su papildomomis taisyklėmis. Aš nesutinku su abiem argumentais. Pirmiausia, kaip nors ar džiaugiuosi ES pastangomis e, patvirtinti tą berai reglamentą, jis neužtikrina ryšių konfidencialumo ir neužtikrina pakankamos apsaugos nusekimo internete. To mums reikia privatumo reformos. Antra, E, nemanau, kad e, reglamentas yra našta. Gerbti pagrindinės teisės, privatumą ir saugoti duomenis nėra paslauga, yra teisinė prievalė. Asmeninių duomenų monetizavimas turi kainuoti. Svarbiausias viešas interesas čia yra užtikrinti techninę ir teisinę apsaugą žmonėms, individams, o ne sustiprinti pusiau ar visiškai neteisėtą verslo praktiką, kad būtų atliktas atitikimas reglamentui. Šis pasiūlymas užtikrinti turi štai ką. Pirmiausia, privatumas e, kūrimo etape. Reglamentas turi nu, numatyti privalomus technologiškai neutralius reikalavimus e, technolog... E, įrangai ir programiniai įrangai. Užtikrinti pakankamai aukštą apsaugos lygį turinių ir metaduomenims. Trečia, apsaugos mastas turi, yra remiasi pasenusi sistema. Tas taikymos rytis turi būti atnaujinta. Stik, griežtas išimčių interpretavimas, e, kadangi informacija yra jautri, teisėti interesai neturi būti naudojami kaip duomenų apdarojimo pagrindas. Ir galiausiai privatumo reglamentas turi numatyti, kad valstybės narės, neturinčios galimybės nukrypti nuo taisyklės, užtikrintų kolektyvinius žalos atlyginimo mechanizmus ir NVO dalyvavimą. Atitikimas reglamentui, jeigu jis e, būtų laikomas iš šių taisyklių, atitiks vienodų žaidimo sąlygų reikalavimą. Nors e, šis pasakis naudojamas taip dažnai, kad sunku suprasti, ką jis reiškia. Nu, norėtume pakeisti šį diskursą ir pasiūlyti naujovišką požiūrį. Žaidimo sąlygos turi būti skirtos apsaugoti vartotojus, nes e, būtent jie yra nevienodai apsaugojami. Tai telekomunikacijos, e, paslaugų teikėjai užima dominuojančią poziciją ir tą asimetriją reikia spręsti. Access Now pritarė reglamento taikymos ryšiai, kuri būtų išplėsta bet kokioms ryšių paslaugoms, nepriklausomai nuo jų naudojamos infrastruktūros. Vartotojai rūpinasi savo privatumu, bet jiems nerūpi, kokius apibrieštis e, naudoja Bruselis. Kaip sakoma, šiuose klausime čia siekiama įtraukti naujas elektroninės komunikacijos formas ir užtikrinti vienodą apsaugą, nepriklausomai nuo naudojamos paslaugos. Man atrodo, kad e, e, ši pasiūlymo pusė nepil, nepilnai E, atskleista. atskleista. Taisyklių apibrėžimas neturi priklausyti nuo teisinės priemonės ar ko kito. Definicijos palikti kodekse mm, nebūtų gerai. Pirmiausia, tai sumažintų visų suinteresuotų pusių teisinį užtikrintumą. Nepaisant klausimo dėl teisinės priemonės, kur turėtų būti pateiktos apibrieštis, esmė taip pat turi būti aiškesnė ir labiau įtraukianti. Nėra pagrindo dabartinėme pasiūlyme neįtraukti populiariausias ryšio formą. Pastarojo metų taisyklė buvo e, plačiojo ryšio taisyklių šaukimas JAV. 200 e, procentai piliečių reikalauja konfidencialių ryšių pagal barometro tyrimus. Tai yra ES galimybė užtikrinti, kad elektroninio privatumo taisyklės užtikrintų didelę apsaugą. Siūlomas privatumo reglamentas vėl turi padidinti apsaugos lygmenį ir konfidencialumą, už, būtų nukreiptas prieš sekimą ir užtikrinti didesnį apsaugos lygį negu bendrasis reglamentas. Tai sukirtų ir vienodas žaidimų sąlygas visiems, bet svarbiausia vartotojams, kurie vėl galėtų viską kontroliuoti. ES žengė pirmosius žingsnius sukurti skaitmeninę rinką. Tai bus sėkminga tik tai tuo met, jeigu bus uh, atgaivintas Europos piliečių pasitikėjimas. Ačiū. Um, Labai dėkoju ir mūsų antrosios sesijos uh, paskutinis kalbėtojas yra Frankfurto prie Maino Giotis universiteto atstovas profesorius Kai Ranenberg. Prašome jums žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už šį malonų kvietimą sudalyvauti jūsų klausimuose. Aš norėčiau paprašyti, kad būtų jungtos skaidrės. Štai e, padėkosiu žodis toms, e, tiems subjektams, institucijoms, kurios dalyvavo e, mano apklausoje. Pažvelkime į kitą mūsų skaidrę ir norėčiau pakomentuoti, kas yra tas elektroninių ryšių paradoksas, kaip svarbu taikyti apsaugą ir pakalbėsiu taip pat apie OTT rinką, taip vadinamą virštinkinių paslaugų rinką. Pakalbėsiu apie domenų lokalizaciją, virštinklinių vartotojų profilių nustatymą, belaidžio ir Bluetooth sėkimo galimybės inter, ir daiktų internetą. Taigi, kas yra tas elektroninių komunikacijų e, ryšių sritis? Taip, atsiranda vis didesnis poreikis apsaugoti elektroninių ryšių privatumą ir konfidencialumą. To rinkoje kol kas nebuvo. Dabar paslaugos yra teimos e, nemokamai ir apsauga taikoma tik tai tradiciniuose segmentuose. Taigi sąlygos yra nevienodos. Susidaro tokia situacija, kad virštinklinės paslaugos nepatenka į taikymos rytį ir jas privalu reglamentuoti efektyviau. Privatumo apsauga svarbi ne tik siekiant apsaugoti individus, bet tai yra taip pat reikalinga ir mm, siekiant užtikrinti demokratijos veikimą. Kokiagi dabar situacija rinkoje? Komunikacijos, tai yra ryšiai, yra mm, tie produktai, kurie yra parduodami rinkoje. Dabar virštinklinis paslaugos yra siūlomos nemokamai. Ir čia yra keičiamasi informacija. Žinoma, mažėja kainos ir jeigu kainos mažėja, tai tuomet ir e, mažėja pasitikėjimas bei kokybė. Ir galiausiai vartotojai nebepasitikė e, siūlomomis pre, prekiamis ir perka dažnai katę maišę. Tai yra pavojus demokratijai. Viena vertus tai yra gerai. Ir taip pat labai gerai, kad e, reglamente kalbama apie mokestį ir apie tas papildomas e, paslaugas bei produktus, kurie turėtų patekti į reglamento taikymo sritį. Bet to negana. OTT, tai yra virštinkinės paslaugos, yra atskiras rytis, bet e, pasakykime, kad šita rinka um, susijusi su tais vartotojais, kurie yra registruoti. Juos mes galime atsekti. Tai nėra tik anoniminiai vartotojai. Taigi tos paslaugos yra registruojamos. Tuo pat metu e, nėra reglamentuotas ir programų, programėlių segmentas. Sritis yra miglota. Rinkoje kol kas dominuoja uh, keli stambos veikėjai, kurie turi sukopę labai didelius duomenų kiekius. Ar šita situacija galės mums apsaugoti tas mūsų pamatinės vertybės, kažin. Kadangi teikiamos geresnės e, sąlygos, paslaugos svarbu apsaugoti ir duomenis. Pažiūrėkime į virštinklinės paslaugas. Štai kaip gali būti naudojami duomenis. Tai susiję su virštinklių paslaugų vartotojų profilių duomenimis. Štai kaip yra surenkami tuos duomenis ir jie yra identifikuojami su vartotojų profiliais. Tai beje nėra išsamus duomenys, tuo tarpu, kai mes žvelgime į elektroninių ryšių metadomenų apibriežti, tai e, ten 8 e, straipsnio Antroje dalyje kalbama būtent apie šios dalykus. Ketvirtasis straipsnis kalba apie elektroninių ryšių duomenis, kurie kalba apie duomenis, kurie yra gaunami teikiant elektroninius ryšių paslaugas. Tai yra per siauras apibrėžimas ir tai apima tik tai tradicinės paslaugas. Tačiau virštinklinių paslaugų neapima. Kaip vartotojai taip pat sunkiai suvokia skirtumą tarp šių dviejų paslaugų, o taip pat ir verslo subjektams yra sunkiai suvokiamas skirtumas, todėl aš net siūlyčiau šią vietą apskritai išbraukti. Kitas pavyzdys, čia mes turime taip vadinamus pelvinius žemėlapius, kurie leidžia jums e, erdviniu būdu e, identifikuoti žmonių buvimo vietą. Čia yra Barcelono žemėlapis ir norint e, identifikuoti žmonių judėjimą reikia kažkokių priemonių. Galime turėti skirtingus tikslus. Pavyzdžiui, galime identifikuoti eismo e, srautus. Taip pat tai yra įmanoma padaryti naudojant duomenų sekas. Mes taip pat galime skirti, pavyzdžiui, vietos gyventojus nuo turistų ir matyti, kur yra susikaupę kurios, kuriuose vietose yra susikaupę žmonės. Tai yra skirtingos situacijos. Maničiau, kad reikėtų šiek tiek koreguoti ir 17 straip, e, konstatuojamąją dalį. Dabar 8 straipsnio antroji, antroji dalis B punktas. Tai yra duomenų rinkimo zonos. Jeigu mes teisingai suprantame, tai mes Tai reiškia, kad patekus į tam tikrą zoną, tai asmenų duomenys gali būti tiesiogai renkami per bevėlį internetą arba Bluetooth. Bet jūs turite e, gauti pranešimą apie e, tokį duomenų rinkimą, kuriame turi būti nurodyta, kad e, tie duomenys gali būti naudojami. Tai Tuomet gavęs pranešimą vartotojas, žinoma, gali su tuo sutikti arba nesutikti. Jeigu mes kalbame apie vienodas e, veiklos sąlygas, tai manytume, kad reikėtų 80 e, straipsnį tobulinti, nes e, trūksta tos informacijos, kuri yra dabartinėme 21 straipsnėje. Tai beje ne tik yra problemos. Mums reikėtų kalbėti ir apie atsakomybę. Nes e, ryšiai tai nėra vien tik tai išmanėjai mm, telefonai ir planšetės. Tai yra taip pat ir programinės įrangos, taip pat ir daiktų internetas, e, švietimo aparatai arba Bluetooth technologiją naudojantis įrenginiai. Pavyzdžiui, bet, kokie, e, bet kokios svetainės gali iškart rinkti informaciją apie mano turimus e, daiktus, e, apie kavos aparatą ar panašiai. Čia, žinoma, palankioje situacijoje yra Google'is su savo naršyklė, Chrome naršyklė. Dar pateiksiu keletą pavyzdžių. Tai yra tie daiktai, kurie teikia informaciją. Pavyzdžiui, kavos aparatas arba e, kiti internetiniai, per internetą sujungti daiktai arba internetu, arba Bluetooth bangomis. Ir taip pat mes galime prie šitų daiktų prisijungti per internetinius protoko protokolus. Todėl reglamentas turėtų kaip tik ir reglamentuoti šitokių interneto daiktų um, veiklą. Štai yra vaikų naudojami e, daiktai, o taip pat ir čia mes matome Japonijoje naudojamą klozetą, kuris irgi fiksuoja e, tam tikrą klientų veiklą. Ačiū Jūsų dėmesį. Ačiū. What? Tualetai Europoje yra kiek kitokie. Kągi, ačiū visiems, kad uh, atvykote pas mus, nes išklausėme pranešimus ir mokslininkų, ir praktikų. Mes šiek tiek vėluojame, sako pirmininkas, todėl prašyčiau dabar kolegų, kurie užduos klausimus, uh, kalbėti trumpai. Marija, Marion, prašome jūs. Labai ačiū visiems, nes tikrai. Uh, Labai daug dalykų buvo pasakyta ir mums, kad juos aptartume, reikėtų keturių mažiausiai valandų. Taigi pabandysiu tik tai keletą klausimų užduoti. Pirmiausia, <clears throat> tie gausus duomenis, didelio kiekio duomenis. Jūs sakėte, kad reikėtų juos įtraukti ir kad reikėtų imtis domenų apsaugos teisiklių taikymų ir šioje srityje. Bet kai kalbame apie bendrai domenų apsaugos reglamentą, ar jums netrodo, kad yra tam tikrų dar neaptiktų grėsmių ir spragų? Pasakykite, ar aš teisi. Aš manau, kad mes labai daug dėmesio skiriame asmens duomenų surinkimui ir jų tolesniam naudojimui sudarant analites. Bet mes visai nekalbame apie tuos atvejus, kai tiesiogiai nerenkant asmens duomenų, juos galima surinkti, galima surasti tuos asmens duomenis. Ir ne viskas yra labai aišku. Dabar yra aiškios taisyklės reglamentuojančios e privatumą, kaip gali būti naudojami E, asmens duomenis, tačiau niekas nereglamentuoja, e, kaip galima panaudoti analites. Ir kaip reikia tvarkyti duomenis, nieks nereglamentuoja tvarkymo proceso. Manau, kad mes tiesiog e, kartais net nesusikalbame. Mes tos pačius dalykus vadiname skirtingais vardais, todėl reikėtų pirmiausia gal susitarti. Kitas dalykas e, - reklama ir viskas, kas su ją susiję. Trumpai pakomentuosiu. Mes kalbėjome su specialistais, kuriems rūpi GDPR reglamentas ir a, e, ypač leidyba labai spaudžia ir netgi bando nupiešti a, pasaulio pabaigos vaizdą, bent jau jiems apokaliptinį vaizdą, nes jie sako, kad dabar naudoja tik tai e, tuos duomenis, kurios suteikia jiems vartotojas ir juos naudoja tik tai tiesioginės rinkodaros tikslais. Kaip jūs įsivaizduojate, kurgi reikėtų nubrėžti raudoną liniją? Kas yra tiek svarbu, jog jūs negalite be to įsiversti? Nes aš 40 metų užsiminėjau įvairiais sociologiniais tyrimais, bet kai kalbame apie reklamą ir jos personalizavimą, tai e, jis manomas ir dėl to, kad yra daug nereguliuojamų nereguliuojamų, nereglamentuotų dalykų, tokių kaip atsiekamumas ir taip toliau. Nors, o kartais netgi, kai ir yra taisyklių, vis tiek galima atrinkti tam tikrą segmentą. Ir galiausiai. Nekalbėsiu apie vartotojų teisės, mes apie jas e, daug jau ką kalbėjome kitoje diskusijoje. Todėl norėčiau štai ką pasakyti. Būtų gerai, kad surenktumėte ilgesnės trukmės posėdį ar klausimą, kad mes galėtume rimtai ir gerai apsvarstyti šiuos aktualius klausimus. Pirmininkas, ačiū. Taip, tema yra labai įdomi, tuo labiau, kad pranešėjai daug įdomių dalykų papasakojo, dėja laiko turime, kiek turime. Ponas Bonė, prašom, aš labai atsiprašau, kad mes, kad privosiu jūsų pasisakymo laiką dviem, trim minutėm, nes tiesiog laiko trūksta. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti trumpai. Bendras vaizdas po jūsų pranešimų susidaro toks Viena vertus yra atsekamumas, o mes nenorime, kad mus atsektų, kad mūsų sektų, o kitoj, iš kita vertus egzistuoja ir pasirinkimas, egzistuoja techninės galimybės užkirtančios kelią jūsų sekimui ar atsekamumui. Svarbiausia pasirinkti tinkamą sprendimą, bet aš noriu užduoti visai kitokį klausimą. Jeigu mes rimtai galvojame apie tinkamą naujų, teis, naujų taisyklių gyvendinimą, tai turime suteikti laiko verslui, kad jis paruoštų techninius a, dalykus, kurie reikalingi įgyvendinti. Nes yra vienas dalykas susitardę reglamento numatyti jo įsigaliojimo datą, o paskui laukti pasiekmių. Jūs žinote, kad bendrojo duomenų apsaugos reglamento atveju tikrai valstybėms narėms kilo nemažų problemų e, reglamentai gyvendina. Taip, E, e privatumą užtikrinantis reglamentas yra būtinas, bet reikia galvoti, kaip jis bus įgyvendinamas, nes kai, dalyk, kai kuriuos dalykus norint įgyvendinti, reikės ieškoti technologinių galimybių, reikės galvoti apie individualizuotus įgyvendinimo modelius. Todėl noriu sužinoti, ką Jūs galvojate, kaip reikėtų dirbti toliau. Mes su Marijon apie tai kalbėjome ir e, bu manome, kad reikia renkti tolesnės diskusijas, kad galėtume aptarti ir techninius aspektus. Todėl, kad kai kalbame apie e-privatumo reglamento projektą, svarbu ne tik tai reklama. Taip jis svarbi, bet yra kitų labai svarbių. Kitų susijusių klausimų. Ar reklama turi būti tikslinė, ar ji turi būti skirta tiksliniai auditorijai. Aišku, e, bet kuriuo atveju reikės uh, tvarkyti duomenys, reikės juos e, klasifikuoti neišvengiamai, bet e, diskusijos yra būtinos, jeigu norime surasti geriausią sprendimą. Ačiū toliau, Seras Daltonas. Pane pirmininkė, ačiū, kalbėsiu saliginai trumpai. Vienas iš pranešėjų sakė, kad turėtų būti labai griežtai tradiciniu būdu nustatomas e privatumo uh, apsaugos mechanizmas ir įdomu sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Dabar, kai kalbame apie lygias galimybės, ką tai reiškia? Mano supratimu, tai reiškia, kad yra sąlygos, kurio, kurių dėka galima įgyti tam tikrą pranašumą. Nežinau, ką jūs galvojate. Ir kitas dalykas, nesu tikras, kaip OTT paslaugos uh, čia įsipaišo. Ar tikrai e, visi veiks vienodomis sąlygomis, e, tokiamis, kokiamis veikia telekomunikacijų e, subjektai, nes jie galų gale turi užtikrinti ir viešo intereso paslaugų teikimą. Ir Dar vienas dalykas - tai yra nemokamos paslaugos vartotojams. Jos įmanomos tik todėl, kad paslaugos yra profiliuojamos pagal vartotojų poreikius. Ir svarbu, kad tai, ką mes padarėme gero, kas pasiekta gero, nebūtų panaikinta. Mums reikia pagalvoti apie tai, kokius draudimus įvesti, kad jie nepadarytų žalos. Kitas dalykas - pasitikėjimas vartotojais ir galių suteikimas vartotojams. Jeigu me, jeigu, pavyzdžiui, vartotojas nesuvokia, jis turi suprasti, kad jeigu nesuvokia, tai bus panaudoti jo duomenys, tai jis neturėtų naudotis paslaugomis. Būtų įdomu išgirsti jūsų visų nuomonę šiais klausimais. Kitas kalbėtojas. Na, iš esmės mes dabartiniu metu kalbame ne apie kažkokį įstatymą, kuris draus uh, panaudotas mens duomenis. Mes kalbame apie taisyklės, kurios leis kiekvienam priimti sprendimą, suteikti duomenis ar ne, leisti pasinaudoti duomenimis ar ne. Ir šiuo atveju mes kalbame apie pamatinėsgi teisės. O kartais man susidaro įspūdis, kad ne visi mes suprantame, jog konstitucija, pamatinės, pamatinių teisių dokumentai negali būti pakeisti. Mes pakeičiame visą tai tik tada, jeigu atsiranda naujos sutartis ir juose apie tai kalbame. Hartijos uh, aštuntame straipsnėje aiškiai parašyta, kad galima tvarkyti asmens duomenis tik tai tų duomenų savininkui sutikus. Arba jeigu yra konkretus įstatymas, kuris leidžia tvarkyti asmens duomenis. Taigi tas konstitucingumo pagrindas reikalingas, kad įmonė ar jų grupė pradėtų manyti, jog asmeninio duomenų savininko sutikimo nereikia. Ar taip? Nežinau. Aš manau, kad mes kartais turėtume pirmiausiai galvoti, apie kokius pamatinius dalykus mes kalbame. Mūsų e, civilinė teisė grindžiama asmens privatumo sąlyga. Ir būtent asmuo priima sprendimą sudaryti ar nesandorį, veikti taip ar kitaip. Ir lygiai tas pas pasakytina apie e, duomenis, suteikti ar nesuteikti teisę jais pasinaudoti. Sprendimas priklauso nuo paties asmens. Ir norėčiau pasakyti, kad mano galva mes turėtume dabar galvoti, kaip užtikrinti sklandesnį ryšį tarp asmens ir valdytojo, kad būtų priimtas sprendimas, kokius duomenės galima tvarkyti, kaip juos tvarkyti ir kad ta, ta sistema veiktų sparčiai ir sklandžiai, nes dabar mes visi tiesiog vargstame. Dar viena pastaba. Kodėl tiek daug dėmesio skiriama trečiosiom šalims? Todėl, kad dažniausiai mes jų nepažįstame. Ir jeigu pagalvosime apie rinkos ekonomiką, kurioje taip pat galioja auto, a, apsaugos principas, tai paprastai realiame pasaulyje iki šiol mes visada žinodavome, kas yra tas trečiasis, ta trečioji šalis. Dabar elektroninėje erdvėje mes nebežinome, ypač kada sutinkame, kad bu, naudotis lapukus, mes visiškai nebežinome, kas ten yra anapus ekrano. Vienas sakinys, tai yra svarbiausias klausimas. Daugiau skaidrumo ir teikti informaciją individams. Tai yra svarbiausias e, klausimas - gerti tai konstitucinius nuostatus. Pone Grapini, e, jeigu niekas atrašaus, bus paskutinė ir po to išklausysime atsakymo. Ačiū, pirmininkė. Thank you. Trebuie să spun că mi se Turiu pasakyti, kad mano nuomonė e, kalbėjusiai kalbėjo gana skirtingus dalykus. Vienas iš jų sakė, kad reikia saugoti vartotojų teisės ir e, jos nuomonė bendras reglamentas to nepadaro, aš sutinku. Kita vertus, kitas ekspertas sakė, kad, kad turėtume, kaip jis sakė, na turbūt neturėtume, o privalome, turėtume taip sakyti, mes privalome rūpintis, kad duomenys būtų apsaugoti. Aš esu duomenų apsaugos komiteto narė ir Aš kaip asmo turiu teisę apsispręsti, bet aš taip pat turiu žinoti, kas atsitinka su mano duomenimis. Galbūt jūs, kaip ir aš, gaunate įvairiausių elektroninių laiškų, pranešimų iš žmonių. Aš dažnai nesprantu, iš kur jie gavo mano adresą. Ir mes negalime sužinoti, kaip mūsų duomenys yra naudojami, o teisinių pasakmių jokių nėra. Kas bus tam, kas panaudojo mano asmeninius duomenys netinkamai? Gal aš suteikiau savo sutikimą panaudoti mano asmeninius duomenys tam tikram tikslui, bet kas bus, jeigu tas asmo, kuris panaudoja e, tuos mano asmeninius duomenys, juos naudoja ir kitiems tikslams? Tai aš manau, kad turime apie tai diskutuoti plačiau, platesnėme kontekste. Reikia gilesnės diskusijos, nes mes turime užtikrinti ir sąžininką konkurenciją, ir tinkamą asmeninių duomenų apsaugą. Iš tiesų gyvename skaitminėme amžiuje, bet vis tiek turime užtikrinti tinkamą duomenų konfidencialumą. Gerai, ačiū. Dabar mūsų ekspertai. E, klausimų labai daug įvairių, bet te galiu skirti kiekvienam po dvi minutės. ir pradėsime nuo Nunijos Markos telefoniką. dėl e, duomenų apdarojimo teisinio pagrindo ir e, asmeninių duomenų apibriešties. Tai jeigu duomenys surinkti iš neidentifikuojamo asmens, jeigu jis identifikuojamas antrojame etape, apdarojimo etape. Tai asmeninis duomenys reikėtų ištrinti. trečioji šalis, dažniausiai apdorotojas turi tos asmeninis duomenys, jis turi juos ištrinti. Dėl teisinis pagrindas rinkti, apdoroti ir pateikti duomenės. Tai yra trys vėliau duomenų e, grandinėje esantis etapai. Ir tie teisiniai pagrindai gali tais trimis etapais būti skirtingi. Gali būti teisinis pagrindas rinkti, apdoroti ir kitoks teisinis pagrindas pateikti duomenės. Dar vienas komentaras, jeigu ar duomenės yra jautrus ar ne, kai kuriais atvejais, kai periname prie labai techniško e, sudėtingo pasaulio jautrumas yra pačiame procese, o ne duomenėse. Tai gali būti standartiniai duomenys, kitais atvejais e, jų drojimas gali sukelti jautrumą. Religiniai aspektai ar tam kitokie aspektai gali būti pasirodyti jautrus. Reikia kalbėti apie apdorojimo jautrumą, o ne domenų jautrumą. Dėl svarbiausių techninių klausimų. svarbiausia yra kad mm, naudotume skaidrės ir kontrolės mm, priemonės. Jas galima plėtoti įvairiai. Svarbiausia, kad galinis vartotojas būtų informuotas ir galėtų apsispręsti, ar jie nori ar nenori tokio apdarojimo. Yra skirtingų būdų, kaip tai galima padaryti. Įvairios galimybės yra įmanomas. Ne visi subjektai turi galimybę pasiekti vartotoją tokiu pačiu būdu, bet visa, visi nori, kad vartotojai priimtų sprendimus dėl jų duomenų ir jų apdarojimo. Taigi skaidrumas ir kontrolė. Ar telekomų operatoriai gali matyti turinį ar ne? Na, techniškai. E, operatoriai nukreipia duomenį savo e, ne pagal turinį, o pagal E, metaduomenys. Tačiau, kad jie galėtų maršrutizuoti duomenys, e, reikalinga prieiga prie turinio. Ponas Grintal, aš apie du klausimus pakalbėsiu. Pirmiausia, ką mums reikia personalizuoti, kam reikia tikslinės reklamos. Daugelį metų ši, šis sektorius buvo finansuojamas nepersonalizuotos informacijos ir reklamos. Atsakymas yra toks. Įvyko fundamentalus pokytis perinant nuo analoginės prie skaitinės žiniasklaidos. Analoginėme pasaulyje vienintelis svarbus dalykas buvo tai, kad visas inventorius, visa erdvė buvo ribota. Daugelis subjektų išgyvenę analoginėme pasaulyje turėjo labai stiprią vietos rinkos poziciją ir dėl to jie galėjo gauti didelę kainą už reklamą. Dabar skaitminėje žiniasklaidoje tas inventorius yra daugiau mažiau begalinis. Ir vertė yra ne pačioje erdvėje ar inventoriuje, vertė yra duomenyse. Ir pažiūrėjus į reklamos kainos skirtumus, ar kalbėsime apie reklamą su duomenimis ar be, tai skirtumas yra kelis kartus didesnis. Dėl to, kad jis kelis kartus ir geresnis. Galite pasitikėti mane. Pasaulinės rinkos žaidėjai e, nori tikslinės reklamos. Jie yra kur kas, nes ne, jeigu to nedarysime, negalėsime konkuruoti. Antras dalykas dėl e, vartotojų galinimo. Taip, aš rodžiau privatumo priemonę anksčiau, Tai yra skirta priemonė įgalinti vartotojus. Tiesiog turime užtikrinti, turime pasakyti, kokius duomenys turime apie jūs, kam juos norime pa panaudoti ir ką jūs galite padaryti, kad sustabdytumėte mus, jeigu norite, kad mes to nedarytume, arba leisti mums tai daryti. Skaidriai ir paprastai. Bet jeigu norime tai daryti kartu su klientais, mes nenorime, kad atiduoti to globaliam žaidėjams, kurie vietoje mūsų tai padarys. Ir jeigu leisime tai naršyklės, per naršyklės daryti, tai taip ir įvyks. Mes norime turėti kontaktą su mūsų klientais patys. Labai ačiū. Fanny Hedvegi. Aš nenoriu kartotis, todėl pastebėsiu tik tai kelis dalykus. Aš e, turiu pripažinti, kad e, reklamą e, kvalifikuoti kaip laisvo žiniasklaidos priemonė būtų nekorektiška ir e, privatumo reglamentas, žinoma, tikrai nesikesina į žiniasklaidos laisvę. Dabar dėl terminų ir įgyvendinimo. Tikrai nereikia jokio papildomo laiko, kad e, būtų dabar įgyvendinti teisės aktai. Jau dabar yra numatytos uh, datos, terminai ir net numatytos baudos. Todėl tikrai, m, mm, tikrai visi gali prisitaikyti ir ypač verslas. Taip pat galėčiau pritarti, kad viskas susiję su e, pagrindinėmis teisėmis ir Europos institucijos galėtų daugiau informuoti visuomenę, nes daug kam teks prisitaikyti, bet jeigu jie neprisitaikys, jie gali tiesiog nesusidaryti viso to išsamaus vaizdo. Kokiegi yra parametrai? Žinoma, mes norime kokybės aukštesnių standartų, apsaugoti vartotojus, nes e, žmogaus teisės ir pagrindinės teisės e, dėja nėra taip tiesiogiai susijusios su šią sritimi dabar duomenų apdorojimas, kuris susijęs su duomenų rinkimu ir jų vartojimu, tai patenka į taikymo sritį ir privatumo aspektai buvo gerokai patobulinti, ypač kalbant apie vartojimo aspektus. Ačiū, ačiū visiems mūsų antrosios sesijos prelegentams, ačiū už jūsų pranešimus ir dar žodį trumpai suteiksiu profesoriui Ranenbergui. Aš grįžtu prie Boniai klausimo, ką, kokio mums reikia teisės aktų. Iš tiesų mes kal, vystome e, vartotojų teisės stiprinančius teisės aktus. Yra daug įvairiausių ES projektų ir kitokių formatų. E, Mes taip pat e, numatome vienodas sąlygas verslo atstovams. Jeigu mes turėsime aiškės taisyklės, ką mums reikia daryti ir ką privalome daryti, galime pasiekti gerų rezultatų. Jeigu reglamentas bus neaiškus, tai mes e, tiesiog e, pjausime šaką, ant kurios sėdime. Siekime daugiau saugumo, bet žvelgime tiek ES saugumo arba kitus e, biudžetus, pažiūrėkime, kiek daug pinigų skiriama e, saugumui ir kiek nedaug yra skiriama privatumui. Taip e, mums reikia aiškių teisės aktų, kurie būtų praktiškai įgyvendinami. Buvo užduotas klausimas, ar mes pasitikime vartotojais, ar galim dar pasitikėti jais labiau. Taip. Privatumas yra tas pats, kas valytis e, dantus. Tai užtrunka e, ir tam reikia laiko. Ir privatumo priemonės atsipirks tik tai ilguoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, pavyzdžiui Dar kitas pavyzdys. Mes e, taip pat parengėme kaip partneriai vieną įdomią savoką, kaip informuoti vartotojus apie duomenų apsaugą programėlių e, srityje. Nes internete jau yra įvairios sąlygos, taisyklės, bet kai jūs atsisunčiate programėlę, tai tiesiog e, paspaudžiate mygtuką ir viskas, ir jūs nesigilinate į sąlygas. Norint uh, to išvengti. Mes norime tokios sistemos, kuomet vartotojai gali įvertinti privatumo sąlygas, kuomet yra taip pat e, tam tikros atlaukų, apklausos, yra produktų įvertinimas. Taip pat yra ir IT. ATT e, sektorius. Nes e, tenai yra ir kitokios dimencijos, kuomet informuojamos uh, E, suteikiama informacija vartotojams apie įvairius e, produktų aspektus. Taigi situacija yra skirtinga ir aš čia pateikiu tik tai vieną pavyzdį, o jų galėčiau pateikti ir daugiau. Suprantu ir kitus užduotus klausimus. Mano supratimu, asmeniai duomenys gali būti naudojami ir kitose sektoriuose. Ačiū, ačiū visiems kalbėtojams, ačiū, kad jūs laikėtės laiko. Mes tikimės palaikyti e, santykių su jumis ir toliau po šių klausimų. Kolegos, pereikime prie mūsų trečiosios sesijos ir kviečiu prelengentus e, ateiti į prezidiumą. Introduce you as you're coming. This last session, colleagues, is going to šios sesijos metu mes kalbėsime apie telekomunikacijų konfidencialumą ir saugumą. išklausę pranešimų, mes persime prie klausimų atsakymų. How do we change lines? Just indicate you want to change. So, colleagues, um, those of you who are staying. Kągi kolegos, kas liekate salėje, tai pasilikite. Mes periname iš karto prie trečiosios sesijos. Tai yra baigiamoji sesija. Ir kaip paprastai nutinka, laiko lieka vis mažiau, todėl man teks turbūt paprašyti jūsų pasisakymui skirti nedaugiau nei septynias minutės, kad mes galėtume turėti dar laiko klausimams atsakymams. Taigi, pirmasis mūsų prelegentas yra Ilijas Hantos iš įmonės Simatek, kuris paskaitys savo pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai, komisijos, tarybos ir valstybių narių atstovai. Ponios ir ponai noriu pirmiausiai padėkoti organizatoriams už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. O savo pranešime daugiausiai norėčiau kalbėti apie saugumą ir konfidencialumą, kadangi tai yra pagrindinis rengiamo dokumento tikslas. Gerai, ar privatumas iš tiesų reiškia tinkamą apsaugą? Ponios ir ponai, DP e, bendrojusis duomenų e, reglamentas numato, kaip turi būti teikiami duomenės, yra aidas, pagal asmens duomenės yra sąveikų e, taisyklės. Taigi, kaip užtikrinamas konfidencialumas tarp visų šitų grandinės jungčių ir kokia yra informacinio saugumo sistema. Aš manau, visi sutiksite, kad jeigu ta sistema a, norime, kad veiktų a, sėkmingai, tai mes turime galvoti, kaip užtikrinti jos grandžių veikimą. Mes daug galvoja, e, girdėjome apie OTT paslaugas ir kad e, jų teikėjai e, renka informaciją, kurios gal nereglamentuoja e privatumo direktyva, bet reikia pasakyti, kad yra IOT dar yra. Um, yra intelekto mašinos, dirbtinio intelekto mašinos ir įvairūs specialistai dabar kalba, kad reikia apsaugoti duomenis, kurie keliauja iš vienos įrangos į kitą įrangą. Ir kai kalbame apie saugumą ir kartu kalbame turime kalbėti ir apie skaidrumą. Komisijos e, pasiūlymas be saugumo ir konfidencialumo dalykų e, svarsto ženklinimo, sertifikavimo ir kitus dalykus. Ir visa tai yra susiję su e, jau atliekamais pramonėje darbais. pati idėja - slapukai, naršyklės ir visa kita. Aš manau, kad pati idėja užtikrinti saugumą, kai srautai eina a, pagalbas lapukų arba per naršyklės tikrai yra įmanoma ir būtina, nes kitaip visa tai bus monopolizuota. Bet reikia kalbėti apie tai, kokiomis technologijos priemonėmis tai bus padaryta. Svarbiausias dalykas, kad neatsirastų kažkoks tai vienas vieni ar dviejai vartai, kur, per kuriuos viskas vyks, kad nesusidarytų mono kultūra ir kad nebūtų naudojama vieno, viena ar dviem priemonėmis tokiamis kaip atitinkamos interneto naršyklės. Nuo interneto naršyklių reiktų šiek tiek atsiriboti. Todėl ir yra svarstoma pirmo, pirmoji šalis, trečioji šalis ir turinio perdavimo tarp jų problema, tai kas atkeliauja naršyklės pagalba patenka pirmiausia pas vieną asmenį, paskui keliauja toliau. Taigi reikia tinkamai apibriežti, kas yra tas pirmasis. Kokias srityse reikėtų uh, patobulinti privatumo apsaugą? Mes matome, kad pri, e, privatumo srityje yra labai aiški išimtis, uh, susijusi su elektroninės erdvės saugumu ir iš to išplaukiančios mens duomenų tvarkymo apribojimu. Komisija laipsniškai prie to artėjo, kol pripažino, kad elektroninė erdvė yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes pažiūrėsime, kaip viskas yra klasifikuojama, tai turiu pasakyti, kad komisija tai yra daro teisingai. Taip, metaduomenys reikia apsaugoti, turinio duomenys reikia apsaugoti, bet apsauga turi būti veiksminga. Išimtis irgi yra sveikintina, duomenų klasifikavimas sveikintinas, bet taikymos rytis nėra teisingai suformuota. Nepamirškite, kad pagal naująjį e, dokumentą galimybę pasinaudoti duomenimis yra suteikiama tik OTT ir telekomų operatoriams. Jiems tenka taip pat pagrindinė prievolė užtikrinti duomenų apsaugą. Bet kaip tada mes ketiname reglamentuoti tuos, kurie kontroliuoja duomenis, kurie jos valdo, na, kad pavyzdžiui ir bankai ar kitos institucijos, kurios dabar nepatenka į taikymos rytį. Aš įtariu, kad taip atsitiko dėl pernelyg didelio dėmesio tik e-privatumo aspektui. E-privatumas skatina visus, kurie įgyvendina GDPR, pirmiausia galvoti apie didesnę duomenų apsaugą, kai duomenys renkami, bet prieiga prie duomenų, pavyzdžiui, IP adreso sužinojimas arba valdymo centro galimybė prieiti prie duomenų ar dar kažkas tai, visą tai nepatenka į dabartinio pasiūlymo taikymo sritį. Kalbant trumpai, turiu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad viskas būtų suderinta su GDPR, kai sprendžiame privatumo apsaugos klausimus. Norėčiau iliustruoti kai kuriuos dalykus ir apgailestauju, kad um, ne viską galite paskaityti. Jeigu pamatysi, pažiūrėsite 2009 metų e-privatumo direktyvą, pastebėsime, kad daugiausiai kalbama apie saugumą užtikrinamą technologijų pagalbą. GDPR reglamente jau kalbame apie saugumo užtikrinimą, saugumo tikslais ir įsiplečia liečia jau susijusių asmenų ratas, o naujajame reglamente apsiriboto tik tai OTT ir e, telekomunikacijomis. Kaip matote, susiaurėja subjektų skaičius. Todėl istoriškai 2009 metų direktyva ir GDPR tai yra tie teisės e, aktai, kurime bendradarbiaujant kartu su parlamentu ir kurie labai stipriai orientuoti į asmenų apsaugą ir jų duomenų apsaugą. O šį naująjį reglamentą reikia labai rimtai panalizuoti. Ir tą būtina padaryti. Nu, dabar kitas klausimas. Ar galima patobulinti uh, privatumo apsaugos nuostatas. Manau, kad taip. Pirmiausia, reikia tiksliai ir gerai tą daryti. Bet mūsų nuomonę turime galvoti apie štai ką. Turime numatyti tam tikras galimybės a, suteikti apsaugą ir tuo pačiu garantuoti duomenų saugą ir konfidencialumą. Ir mes turime daug daugiau kreipti dėmesio į GDPR bendrojo reglamento bendraime reglamente numatytas saugumo priemonės. Paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, 8 straipsnis. Visi pažangus skaitikliai ir taip toliau. 17 straipsnis. Pranešimas apie uh, riziką, kad bus įvykdytas pažeidimas. Dėl šito straipsnio apskritai nesu tikras. Kai kalbame apie e, saugumą, turime kalbėti apie visą sistemą, kurioje e, veikiame. Turime kalbėti apie tai, kad būtina užtikrinti ir platesnę prieigą prie duomenų. Bet tai jau politinis klausimas. Jūs turite pasirinkti, ar verslui reikia sueiti didesnį prieigą ir kokią aplinką sukūlysite, kokių, o, kokių technologijų jūs norite. Galiausiai e, teisės saugos e, prieiga. Šį dalyką reglamentavo 9 metų direktyva ir iš dalies bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, bet tik iš dalies. Labai daug ką reglamentuoja valstybės narės nacionalinių teisės aktų pagalba. Todėl aš manau, šią sritį reikia toliau tobulinti, reikia toliau tobulinti sąlygas, kuriomis bus galima naudotas duomenimis. Ačiū. Ačiū už šitokį orientaciją į vartotojus, o dabar norėčiau paprašyti laikytis laiko reglamento. Ponas Gilerma, Beltra, ačiū pirmininkė. Mes esame vartotojų organizacija, atstovame 43 vartotojų organizacijas įvairiose šalyse. Dėkojame, kad galime pasidalyti savo požiūrių į šį svarbų teisės aktą, nes mes sveikiname tą komisijos pasiūlymą, išėties taškas yra labai geras šiai diskusijai, mes pripažįstame tas pastangas, kurios buvo dėtos po spaudimo, kad šią priemonę būtų atšaukta. Nesikartosime, bet priminkime, kam šis teisės aktas yra toks būtinas. Pirmiausia, kaip Europos komisija ir e, domenų apsaugos pareigūnas sakė anksčiau, jis skirtas apsaugoti paninės teisės į privatų gyvenimą, privataus gyvenimo pagarbą pagal pagrindinių teisų hartiją, kaip ir privatumo direktyva buvo papildomas apsaugos lygmuo prie privatumo, prie duomenų apsaugos reglamento. Šis reglamentas taip pat turėtų būti papildomas apsaugos sluoksnis šalia duomenų apsaugos reglamento. E privatumo reglamentas gali būti kaip pasaulinės klasės pasitikėjimo stiprinimo priemonė bendrovėms. Jis taip pat gali pastumėti novatorius, kurti produktus ir paslaugas, kurie atitinka viešai interesą. Todėl čia yra priežasčių, dėl kurių šis teisės aktas atitiktų kelis tikslus Mes analizuojame detaliai šį pasiūlymą, kaip sakė panas Albertas, lyginant su privatumo direktyva, žiūrime, ką reikia pakeisti. Norėčiau pateikti keletą trumpų minčių apie tai, kaip galima būtų siekti visų tų viešųjų tikslų. Pirmiausia, konfidencialumo ryšiuose svarba. Mes šiandien girdėjome, kad ši priemonė yra būtent skirta užtikrinti šių principų laikymasi skaitinėje erijoje. 22 procentai vartotojų, kaip buvo minėta, nori, kad ryšių paslaugos būtų konfidencialios. Mes džiaugiamės taip pat dėl to, kad šis pasiūlymas buvo išplėstas, kad būtų apimtos visos ryšių paslaugos, ne tik tos, kurios tiekiamos tradicinėmis priemonėmis, bet ir tos, kurios tiekiamas, kaip sakant, over the top Statistika rodo, kad vartotojai nori aukšto apsaugos lygmens, nepaėksim to, kokias paslaugas jie naudoja. Vienas svarbus dalykas, e, kuris buvo išsakytas kolegės iš akcijos NAU, kalbama ne tik apie e, ryšius ir duomenys, kurie yra tinkluose, bet kurie yra taip pat ir saugojami. Kitas dalykas, ko šis reglamentas turi pasiekti, tai yra komunikacijų saugumas. Čia svarbus aspektas yra ryšys tarp šio reglamento ir siūlomos Europos elektroninių ryšių kodekso, nes tame kodekse yra svarbių straipsnių dėl saugumo taip pat. Turime priminti tą ryšį tarp šių dviejų na, e, teisės aktų. Kolega iš Simantik kalbėjo apie saugumą e, daiktų internete svarbą. Mes esame girdėję žinių, kaip sujungti automobiliai yra perimami ar kaip žaislai išnipinėja mūsų vaikus. Aš siūlau Jums pasižiūrėti mūsų tinklavietę ir pas, pa, paskaityti apie mūsų kampaniją su žaislu Kaila, kurį ne tik lengva perimti, bet jis šnipinėja e, mūsų vaikus ir perduoda informaciją trečioms šalims. Tai yra toks pavyzdys kurios reikia pažaboti tokiomis teisinėmis priemonėmis, kad apsaugotume viešus tikslus, kurių norime ne tik mūsų vaikams, visiems mums. Dar svarbus dalykas yra tai, kad e, elektroninio privatumo reglamentas neturėtų riboti vartotojų galimybę apsisaugoti, pavyzdžiui, panaudojant naujas technologijas, pavyzdžiui, šifravimą. Turime užtikrinti, kad tai būtų galima tokias rytyje toliau plėtoti. Na ir pagaliau turime užtikrinti, kad e, e, elektroninio privatumo reglamentas būtų atsparus, kai kalbame apie e, sekimą. Barometras, jo tyrimai rodo, kad 20 procentų vartotojų nori, kad privatumas būtų užtikrintas iš karto įdėktas elektroninių ryšių priemonėse. Kaip tai nereiškia tas pats, kas pasirinkimas iš karto. Privatumas iš karto turi būti norma. Reikia kalbėti ne tik apie naršyklės, bet ir kitas technologijas, kit, kitas ryšių technologijas, kurios leidžia vartotojams komunikuoti tarpusavėje ir su aparatais, pavyzdžiui, mobilios e, operatyvinės sistemos ir taip toliau. Labai svarbus pasiūlymas rašnis yra aštuntasis dėl vartotojų prietaisų apsaugos. Pagalvokime, turbūt daugiau privačios informacijos yra šiame mažame prietaise negu mano visose namuose. Taigi užtikrinti, kad e, stiprios apsaugos priemonės būtų taikomas prietaisams yra taip pat labai e, svarbu. Ir šį e, straipsnį reikia parašyti taip, kad jis būtų e, tinkamas ir ateityje. Manau, kad reikia numatyti mechanizmą, kuris būtų gerai pagalvotas ir nereikėtų patirti e, visokių prašymų sutikimą duoti bombardavimo. Na ir išgirdus, kaip tai sakė keliai prelegentai, manau, turime galvoti apie tokią idėją, kaip neleisti, uždrausti, taip vadinamas tas sakymo sienas naudoti. Ačiū. Ačiū. Toliau Giuseppe Dakisto iš Italijos nacionalinės duomenų apsaugos agentūros. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pradžioje užduoti parlamento nariams paprastą klausimą. Ar jūs sutiktumėte su tuo, kad jūsų asmeninių komunikacijų turinys būtų viešai transliuojamas? Jeigu jūs atsakote, na, no, aš to ir tikiuosi, tai jūs tikrai galite suprasti, kaip yra svarbu konfidencialumas. Tai yra kažkas intimaus, bet tai yra taip pat ir socialinė vertybė, nes be konfidencialumo mes ir neturėtume apskritai telekomunikacijų. Dėl to mums ir reikia griežtesnių taisyklių, ne vien tik tai BDAR. Mums reikia sustiprinti konfidencialumą siekiant didesnio pasitikėjimo elektroninėmis komunikacijomis. Kam reikalingos technologijos? Vis labiau duomenų perdavimas, saugojimas tampa žaliava ir tie duomenys e, perdodami gerokai toliau už Europos ribų tam tikriems dideliems verslo atstovams. Ir tai daroma įvairiausiamis priemonėmis - balsu, vaizdo medžiaga, žinutėmėmis ir žinoma visi tikisi, kad bus užtikrintas konfidencialumas. Reglamentas, mano supratimu, yra geriausias teisinis instrumentas, kuris derins e, apsaugos lygį taip vadinamai šiai žaliavai. Kaip e, apsaugoti tą konfidencialumą? Šiuo reglamentu yra naudojamas draudimas, nebent yra tam tikrus e, išimtis. E, Pirmiausia, naudojame tik tai telekomunikacijom e, reikalingi duomenys. Antra, e, reikalingas vartotojų sutikimas. Ir trečia, naudojamas duomenų anonimizavimas. Man atrodo, to pakanka siekiant e, daugiau pasitikėjimo ir reikia vienodų taisyklių, kurios būtų taikomos visiems duomenims, metaduomenims ir įvairiausiams komunikacijų pri, įvairiausiams priemonėms. Pakalbėkime apie duomenų anonimizavimą. Ši e, galimybė jau buvo numatyta direktyvoje kaip alternatyva duomenų ištrinimui duomenų gyvavimo ciklo pabaigoje. E, tuo tarpu e, reglamento pasiūlyme tokia galimybė numatyta gyva, duomenų gyvavimo ciklo pradžioje. Ir tokiu būdu tas gyvavimas tampa dviejopas, kaip yra tradiciniai duomenys ir anonimizuoti duomenys, o tai sukuria e, didelės galimybės didžiųjų duomenų ir interneto, daiktų interneto srityje. Ir mano supratimu, e, kontroliuojančios institucijos turėtų e, įsipareigoti trijose srityse. Pirmiausia, skaidrumo srityje. Kokios bus taikomos. E, priemonės bei e, anonimizavimo metodai. Antra, būtinas e, poveikio vertinimas e, privalomai konsultuojantis su domino apsaugos institucijomis. Trečia, vartotojai turėtų lengvai turėti galimybę nesutikti su domenų anonimizavimu. Mano supratimu, tai gali ir sudaryti puikią galimybę kontroliuojančioms institucijoms sustiprinti um, anonimizavimo galimybę ir sukurti e, saugumo bei e, skaidrumo reikalavimus kontroliuojančioms institucijoms. Patys e, vartotojai gali pasinaudoti nesutikimo galimybę. Meta iš siūstų duomenų srityje taip pat reikia didesnės kontroliuojančių institucijų įsipareigojimo nes e, tuos išsiųstus duomenis e, kontroliuojančios institucijos gali labai nesunkiai e, patikrinti be jokių vartotojų sutikimų. Čia reikėtų daugiau pasitikėjimo, kad tokių duomenų anonimizavimui arba sutikimo nesuteikimui būtų suteikiamos pakankamos galimybės vartotojams. Dabar dėl duomenų, kurie yra naudojami vartotojų terminaluose, tokie kaip pavyzdžiui slapukai arba naršymo istorija, tai leidėjai paprastai m, mm, nesunkiai bendradarbiauja su kitais subjektais. Ir tuomet naršymas tampa tikrai visiškai nekonfidencialus. Čia e, verslo santykiai yra pakankamai sudėtingi ir taip vadinami E, slapukų sprendimai tikrai nėra sąžininga išeitis. Todėl pirmiausia reikėtų įdėkti skaidrumo reikalavimą, kuris nurodytų, kokie užslypi veiksmai. Ir taip pat reikia labai aiškių technologinių standartų, kaip klasifikuoti tuos e, slapukus, sakykime, sekimo slapukai ir panašiai. Sutikimas taip pat gali būti suteikiamas per um, naršyklių įrankių e, funkcijas. Tačiau čia yra technologinių sunkumų. Pirmiausia, norint, kad toks sutikimas galiotų, nepakanka suteikti tik tai opcijas. Reikia tų pradinių sąlygų ir tie gamykliniai nustatymai turėtų būti prieinami ir suprantami vartotojai. Antra, duomenų subjekto sutikimas dėl slapukų ir konfigūravimo duomenų naudojimo turėtų būti privalomi kontroliuojančioms institucijoms. Dabar norėčiau dar trumpai pabaigai pakalbėti apie duomenų integralumą ir prieinamumą. Jeigu informacija yra naudojama, kad mm, būtų kontroliuojami įrenginiai, kurie naudojami kasdieną, pavyzdžiui, sujungtų automobiliai arba kokios nors kiti įrenginiai, tai tuomet privalu įdėkti tą bendrą e, duomenų integralumo ir prieinamumo informaciją. Ir tai gali būti tiesiog e, saugikliu tiems vartotojams nuo duomenų vagysčių arba duomenų manipuliavimo. Kol kas čia yra nemažai spragų ir jas privalu spręsti. Jeigu mes nenorime, kad internetas taptų destruktyvus. Technologijos yra labai svarbios. Konfidencialumo apsauga elektroninėmis komunikacijomis ateityje privers kurti naujos kartos technologijos, nes senos technologijos jau bus nepakankamos. Taigi aš noriu padėkoti Libijų komitetui už tai, kad man buvo suteikta proga įsakyti mm, mano poziciją dėl e-privatumo reglamento. Dabar jau užduotis tenka jums. Jūs nuspręsite, jūs turite atsakomybę kaip netolimoje ateityje e, vyks komunikacijos. Tai nėra kažkokia mūsų gyvenimo smulkmena. Tai yra ta sritis, kurioje mes vis labiau ir labiau gyvename ir nuo ko priklauso mūsų gyvenimas. Tampame tiesiog skaitmeniniais žmonėmis. Turime komunikuoti su pasitikėjimu, turi tai prisidėti prie mūsų pasitikėjimo tomis komunikacijomis, o ne prie konflikto didinimo. Taigi aš jums linkiu išminties sprendžiant šitą nelengvą užduotį. Ačiū. Tikrai kaip gaila, kad jūs su tokiais įdomiais pranešimais e, juos skaitote tik tai trečioje sesijoje. Mūsų klausytojai jau yra pakankamai pavargę ir tikrai negali susikaupti. Bet tikrai jūsų pranešimai dėl to tikrai netampa neįdomesni. Labai ačiū už jūsų pranešimą ir dabar persime prie mūsų paskutinio svečio, paskutinio kalbėtojo. Tai yra Facebook'o programinės įrangos inžinieriaus Benjamin Strauss. Prašyčiau kalbėti septynes minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu inžinierius ir aš numačiau, kad kalbėsiu penkias minutės, tiksliau nepilnas penkias minutės, labai tiksliai viską apskaičiavau. Taigi, ponė pirmininkė, pranešėjai ir Europos parlamento nariai. Ačiū, kad pakvietėte mane, esu Benjaminas Trachas ir esu. Uh, programinės įrangos kuriejas, dirbantis Facebook socialinėme tinkle. Dirbu daugia funkcinėje komandoje, kuri padeda užtikrinti Facebook airijoje <clears throat> vykdomą saugumą ir privatumą. Ir dabar norėčiau pakalbėti, kaip mes įsivaizduojame, kokį poveikį darys siūlomas reglamentas. Nuo tada, kai įsigaliojo e-privatumo direktyva, mes pamatėme, kaip iš esmės pasikeitė elektroninio ryšio paslaugos. Kai tik buvo pradėta įgyvendinti direktyva, žmonės bevelio siūsti žinutės iš A punkto į B punktą. Dabar žmonės tikisi kur kas daugiau. Jie tikisi, kad elektroninio pašto dėžutė bus tinkamai organizuojama, kad bus brukalų filtrai, netgi tikisi, kad bus išverčiama. Taip pat yra tikimasi, kad bus atliktas labai įvairios uh, paslaugos, tokios kaip pavyzdžiui priminimas apie susitikimus ar nuorodos, kaip pasiekti vieną ar kitą vietą. Todėl svarbiausias dalykas dabar yra užtikrinti saugumą. Mes sukūrėme M pasiūlymų programą, kuri automatiškai peržiūri, išanalizuoja žinutės ir pasiūlo, ką galima būtų daryti. Pavyzdžiui, kokį maistą, e, patiekalus pagaminti ir taip toliau. Mes naudojamės dirbtiniu intelektu. Dar vienas e, sritis, kur naudojamės dirbtiniu intelektu intelektų yra e, automatinis alternatyvus tekstas, kuriuo gali pasinaudoti visi žmonės. Automat AAT jisai tiesiog e, aprašo visus vaizdus, o tai labai aktualu neregiams. Ir norėčiau parodyti, kaip tai atrodo e, mūsų socialinėme tinkle Facebook. šį, šią priemonę sukūrėme, nuasmenindami aprašą nuotraukų, kurias žmonės talpina Facebook tinkle. Ir aišku, ateityje ja, mes jį dar tobulinsime tam, kad galėtume apdoroti nuotraukų, įkeliamų nuotraukų turinį. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes ir kiti stengiamės užtikrinti saugų bendravimą internete. Kartu ne tik elektroninį paštą ir pranešimų žinutės, mes taip pat tvarkome ryšių duomenis, stengdamiesi aptikti kenkėjiškas programas, kurios gali padaryti žaliais. Mes naudojamės nuotraukos DNR, e tai yra speciali priemonė, kurią sukūrė Microsoft, tam, kad galėtume aptikti e, nelegalaus turinio vaizdus. Taigi šiandieną viskas vyksta saugiau. Aš kaip inžinierius e, labai nekantrai laukiu, kad atsiras naujos kartos produkcija, kuri leis dar geriau pagerinti ryšį tarp įvairiose pasaulio dalise gyvenančių žmonių. Dabartinis pasiūlytas reglamentas iš tiesų toks, koks jis yra, e, kelia grėsmę, kad nebus įmanoma visaverčiai išnaudoti dirbtinio intelekto ir didelio kiekio duomenų srautų, kurie yra reikalingi. Ir todėl aš manyčiau, kad reikia pirmiausia galvoti, kaip e, padėti žmonėms kontroliuoti e, jų duomenų panaudojimai. Kai kuriais atvejais reikėtų galvoti taip. Pirmiausia, jeigu, bet nereikia persistengti. Jeigu mes per dažnai prašome jų sutikimo, tai praktiškai kontrolė tarsi ir išnyksta, nes kaip teisingai pastebėjo kai kurie tyrėjai, kai žmonės mato nulatos iškylančias žinutės, jie tiesiog jas ignoruoja. Kita, E, tie, e, kurie turi piktų kėslų, neduos sutikimo. Jeigu jūs turite kažkokių kėslų, tai ar jūs sutiksite, kad būtų blokuojami tam tikri veiksmai? Tikrai ne. Dar vienas dalykas, kad reikia kalbėti apie, jūs kalbate apie įrangą, apie uh, uh, aptarnaujančias stotis, bet nekalbate apie platesnę apsaugą. Kitas dalykas, jeigu bus nuolatos reikalaujama sutikimo tvarkyti duomenis, tai tada paslaugų teikimas stipriai sulėtės ir negalima bus naudotas didelio kiekio duomenų srautų. Ir mes negalėsime plėtoti tokių paslaugų, kaip pavyzdžiui, kad ir parodė, pademonstruota automatinio alternatyvaus teksto paslauga. Dėl visų šitų priežasčių mes nerimaujame manoma, kad siūlomas reglamentas per nelik daug dėmesio skiria tik tai tam tikriems aspektams, kurie nelabai aktualūs, kaip pavyzdžiui, um, uh, ryšio duomenų e, valdymas. Ir aš manau, kad parlamentas turės galimybę gerokai patobulinti tą reglamentą. Ačiū. Ačiū už pranešimą ir ačiū, kad iš San Francisko e, atskridote pas mus. Taip pat noriu padėkoti visiems pranešėjams už jų vertingą informaciją. O dabar galėtume pereiti prie klausimų atsakymų ir Mario, Mikaelio. Ponas Taltonas, galėsite užduoti klausimus. Marijo, jūs pirmoji. Ačiū. Na, pirmiausia, noriu užduoti klausimą Facebook uh, inžinieriui. Iš tiesų, mes nemažai svarstėme pačią reglamento taikymo sritį. O kaip jūs įsivaizduojate, koks yra Facebook tinklas? Ar tai yra itin plačiai prieinamas tinklas, ar juo daug naudojimasi, ar kaip, kaip galima būtų suderinti Facebook socialinio tinklo apriepti su reglamento taikymo sritimi, kokią vietą užima Facebook tinklas apskritai komunikavimo ryšių grandinėje. Uh, ir kiek tai yra viešo intereso subjektas. Toliau. Saugumo problema. Aš labai dėkinga, kad jūs taip daug, tokį didelį dėmesį kreipia te į saugumo reikalus, nes konfidencialumas ir saugumas iš tiesų tai yra a, labai tarpusavį susiję dalykai. Ir todėl noriu kad jūs aiškiai pasakytumėte, ką manote apie tą vykstančią diskusiją apie saugumo priemonių pasirinkimą, konfidencialumo užtikrinimą kovos su terorizmu kontekste, nes mes atsidūrėme gana sudėtingoje situacijoje ir vyksta labai konkreti diskusija šią temą. Ar yra kokiu nors praktinių technologinių sprendimų, kurie padėtų mums įspręsti mūsų problemas? Dar noriu padėkoti ponui um, Akvisto, kad jis taip išsamei uh, viską išanalizavo, tokia įsame analizę pateikė ir mes geriau suprantame, kas vyksta. Bet um, manyčiau, kad reikėtų dar plačiau viską apsvarstyti, nes reikia gerai žinoti, reikia, mes taip, mes suprantame savo atsakomybę, kaip ir jūs suprantate savo atsakomybę, bet diskusijų, dis, vykstančių diskusijų kontekste mes galėtume pabandyti išspręsti ir kitą svarbę problemą, tai yra monopolijų problema. Ką galima daryti? Visų noriu jūsų paklausyti, pono Beltra, ir panos Tras, nes jūs esate praktikas, kaip galima išspręsti monopolizavimo problemą. Nes vartotojas, tiesą pasakius, neturi galimybės rinktis. Ir mes e, privatumo reglamento pagalba neįspręsime monopolizavimo problemos. Reikia matyti, ieškoti kažkokių kitų būdų. Nes prieigos teisė yra labai monopolizuota dėl vartotojų. Mano galva labai svarbu, kad visą tai naujo, kas atsiranda, na pavyzdžiui, daiktų internetas būtų tinkamai tvarkomi. Visų klausimų neįspręsime, todėl labai apsidžiaugiau, kad jūs paminėjote, jog kai kalbame apie <clears throat> duomenų tvarkymą ir kitus susijusius dalykus, mes tuo pačiu skatiname ir technologinę pažangą ir naujoviškus sprendimus. Tikrai labai esu Jums dėkinga už visą tą informaciją, kurią pateikite, už Jūsų pateiktas idėjas ir labai tikiuosi, kad ši diskusija nebus paskutinė. Ačiū. Ačiū, Mika, toliau. Ačiū pranešėjams už pranešimus. Tikrai, kaip jau kolegė sakė, jūsų pateikta informacija mums labai naudinga, nes mes pradeda, pradėjome reglamento analizą. Ir džiaugiuosi, kad jūs atkreipėte dėmesį į vairius saugumo problemos ir apsaugos problemos aspektus. Sutinku su pastaba, kad reikia apsvarstyti vadovaujantis holistiniu požiūriu ir holistiniu principu, kaip apsaugoti duomenis tinkluose, kaip apsaugoti tinklus, tarpusavę sąveiką. kuri aktuali ir e privatumo reglamento taikymo srities požiūriu. Taip, buvo paminėtas daiktų internetas, kai kurie kiti dalykai. Vienoje skaidrėje bandyta pavaizduota e, sąsaja tarp mašinos ir žmogaus. Bet aš manau, kad mes turėtume galvoti apie daug sudėtingesnės grandinės e, sąsają tarp mašinos, mašinos ir žmogaus. Tai yra visiškai nauji dalykai mūsų diskusijoje tai nauja palyginti ir su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, nes jame kalbama apie e, sąsąją tarp įmonės, kuri tvarko duomenis ir duomenų subjekto. O dabar mes turėtume išplėsti šitą grandinę. Ir manau, kad e, Facebooko pavyzdys tiesiog puikus, nes Facebook tinklas suteikia naują paslaugą, pradeda vykdyti naują funkciją. Ir būtų gerai įsiaiškinti, ar mūsų reglamentas ne taps tuo stabdžiu, dėl kurio bus neįmanoma plėtoti tokių paslaugų. Ar bus įmanoma vykdyti E, ar bus įmanoma teikti paslaugas, tokias, kaip jūs pademonstravote, jei bus priimtas reglamentas ir jame nustatyti e, tam tikri saugikliai, stengiantis apsaugoti privatumą. Ir paskutinį klausimą noriu užduoti ponui Giuseppe Akvisto. jūs atstovaujate nacionaliniai duomenų apsaugos institucijai. Ir klausimą aš jau anksčiau uždaviau. Būtent, ar e, mes tinkamai esame pasirengę bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu. Tikiuosi, kad taip. Bet kita vertus, reikia galvoti apie pajėgumus, kurių reikės norint įgyvedinti e-privatumo reglamentą. Aišku, pirmiausia, norint jį sutvarkyti, o paskui jau įgyvendinti. Ir reglamentas turėtų įsigalioti, kaip žinote, 18 metų gegužės pabaigoje. Kaip Jūs vertinate tokią įsigaliojimo datą? Kokių pajėgumų reikės? Libe komitete mes bandėme surenkti e, susitikimą, rengėme susitikimą su nacionaliniu parlamentų atstovais šią temą, nes būtent kaip visą tai pavyks įgyvendinti yra vienas svarbiausių klausimų. Ačiū, Daniel, dabar jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, turiu pasakyti, kad ponas Akvisto labai įdomų pranešimą padarė ir aš pasinaudosiu jūsų pasiūlymu. Pirmas klausimas. Ar šis reglamentas tikrai padės užtikrinti didesnį elektroninės erdvės saugumą. Ponas Rasas iš dalies atsakė į tai, bet klausimų norėčiau žengti toliau. Ką mes dar galėtume padaryti, kad veiktų daiktų internetas, galima būtų užtikrinti savaigių automobilių važiavimą. Dabar slapukai. Labai įdomu, kad keletas iš jūsų paminėjote slapukus, bet ar nėra taip, kad mes net nežinome kartais, kas yra tas slapukas ir jūs tiesiog nuspaudžiate vieną ar kitą dalyką. Jūs atsisakote jų. Ar tai ką nors keičia? Nes daug žmonių tiesiog nežino, kas yra tie slapukai ir jie todėl nesutinka su jų naudojimu. Tai, ką, tai reiškia, kad jie negali pasinaudoti tam tikromis paslaugomis ar kaip. Dabar atsakamumas ir kiti susiję dalyką. Būtų įdomu sužinoti, ką jūs galvojate apie um, duomenų perdavimą internetu, vaizdo pavydalu. Tai yra ir planšetėse, ir visur kitur, bet tada nustatoma jūsų vieta Ką Jūs manote apie tai? Vietos nustatymas yra a, svarbu kai kuriais atvejais. Ir jisai siejasi su kai kuriais kitais teisės aktais, bet žinot, yra prieštaraujančių vienas kitiems teisės aktų. Yra e, e, skaitmeninio turinio direktyva, kuria siūlim, siūloma, kad asmeniai duomenys būtų nuosmeninti ir paskiau gražinami vartotojams, kai jų nebereikia. Dabar yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pagal kurį anonimizuotus duomenis, nuosmenintus duomenis galima saugoti ilgesnį laiką. Ką Jūs apie tai manote? Ir paskutinis dalykas susijęs su konfidencialumu. WhatsApp paslauga kurioje galima naudoti um, kodavimą. Ir aišku, kodavimas gali būti naudingas, bet viskas susiveda į tą grandinę ir į paskutinį punktą, kai uh, e, duomenis pasiekia, pavyzdžiui, pardavėja, kuris jums siūlo paslaugą. Taigi, uh, pak, tarsi pakaktų to, ką turime dabar, ar reikėtų dar toliau galvoti apie tolesnį kodavimą. Dabar uh, kova su terorizmu. Londone kilo problema po paskutinio teroristinio išpolio. Man atrodo, dėl WhatsApp, nes policija ir teisės saugos pareigūnai negalėjo gauti tos informacijos, kuri buvo paskelbta e, šitose platformose, e, kuri yra paskelbta tam tikrose platformose, bet gal esant padidintos rizikos atvejams, padidintos grėsmės atvejams, galėtų būti suteikiama prieiga prie duomenų ir tik tais atvejais būtų galima pasinaudoti tą prieigą, bet ne kitais. Kągi, dabar jums suteiksiu galimybę atsakyti po porą minučių. Pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus. Pradėkime nuo diskusijos apie terorizmą, konfidencialumas prieš fizinį saugumą. Tai, tai buvo paminėta kai kurių parlamentarų Simanteko perspektyva būtų tokia. Labai svarbu, kad suprastume, kad kai kalbame apie kibernetinį saugumą, tai nėra tokio dalyko, kad vien tik tai geri dalykai ir labai blogi. Konkretus pavyzdžiai. Kalbame apie sutikimą kažkam kaip gėrybę, kaip gėri šiame kontekste. Tačiau jeigu aš esu kibernetinis užpolėjas, aš E, uždėsiu ženklą, ar susitinkate su priimti šį uh, slapuką. Uh, aš vartotojas jį parsisiūs ir įsidėks virusą. Tas pats ir su šifravimu. Tai yra bazinė technologija, saugumo technologija. Mums reikia griežto šifravimo, kad galėtume apsaugoti veiksmingai savo ryšius. Tačiau ir užpolikai gali naudoti uh, šifravimą kokią nors piktą programą, kuri šifruoja jūsų kompiuterio turinį ir po to reikalauja iš jūsų pinigų už atšifravimą. Jūsų minėti pavyzdžiai, kai teroristai naudoja šifravimą, kad išvengtų susiekimą ir panašiai. Taigi trumpai, kad tariant, technologijos, pavyzdžiui, kaip e, peilis virtuvėje gali būti naudojamas duonai pjauti ar nužudyti. O žiūrint iš mūsų perspektyvos, tai svarbu pabrėžti, kad viena vertus e, informacinių technologijų sektorius turi galimybę dirbti pagal savo teisinės prievalės ir teisėsavo ir Simantek įmonė tai, į tai labai rimtai žiūri, mes viešai labai skaidriai skelbėme savo bendradavimą su teisėsaugos institucijomis, aš dirbu su Interpolo, Interpolo patariamojamoje valdyboje Ir taip pat reikia galvoti apie tai, kokius e, problemas reikia spręsti panaudojant informacinės technologijas ir tausės saugai. Mes dalyvaujame tokiuose diskusijose ir, kaip aš suprantu, šiuo metu dar nėra jokio galtinio sprendimo. Tačiau aš taip pat norėčiau spėti dėl tokio požiūrio, kuris, pagal kurį reikia silpninti šifravimą ir suteikti prieigą teisės saugai, nes Europolas ir kiti sako, kad tai šifravimo nulaužimas bus taip pat e, būdas, kuris bus panaudojamas prieš mus. Taigi aiškaus technologinio uh, sprendimo dar nėra, kaip sukurti tą tikamą procesą, kad būtų galima teisės saugai duoti prieigą ir veiksmingai apsaugoti visuomenę. Ponas Boni minėjo e, bendravimą tarp mašinų, mašinų su žmonėmis ir siekiant užtikrinti, kad tai būtų tinkamai apsaugota pagal privatimo reglamentą. Sutinku su jumis. Ta prasme, pozityvų yra tai, kad komisija išplėtė taikymos rytį ir E, juridiniams asmenims, taip pat ir fiziniams asmenims šias, e, šias nuostatas. Sakyčiau, kad tai labai svarbu, nes prieiga saugumo tikslais neapsi, neapsiriboja vien tik tai reglamentais, nes kai kalbama apie ryšius tarp mašinų, tai asmeninių duomenų ten nėra. Keletas reakcijų, ponas Beltra. Pone Lauristin pasakyčiau, kad mes susidėmėję stebime ir nerimadami stebime tai, ką jūs vadinate duomenų monopolizavimu. Galbūt čia klausimas susijęs ne tik su Facebooku, bet ir kitomis dėlėmis platformomis. Kaip jūs minėjote, e, šis reglamentas visko neišspręs. Mums reikia sprendimų, kurie veiktų gerai. Tai yra konkurencijos teisės gyvendinimas, ir kiti dalykai, ir privatumo reglamentas. Tačiau toks, e, toks efektas, kai laimėtojas pasiima viską ir mm, valdžia, kurią įgauna monopolijos turinčios daug duomenų, tai reikia tai stebėti labai atidžiai. Ponui Boniai. Mm, tikrai periname prie sudėtingesnio scenarijos pasaulis, bus toks, kaip ryšiai tarp žmonių ir mašinų pradės pintis įvairiausiai. Ir kaip sakė kolega iš Simantek, mums reikia kalbėti apie jūrinis asmenys, apie mašinų ryšius. Tačiau turime laikytis dviejų aiškių priemonių, principų. Kai yra ryšių paslauga, reikia laikytis konfidencialumo ir saugumo principų. Jūs kalbėjote apie tai, kas bus, jeigu yra konfliktas tarp kelių viešų interesų, pavyzdžiui, naujų paslaugų plėtojimas galinti konfliktuoti su kažkuo kitu. Turime atminti, kad tuomet, kai kyla konfliktas, turime suprasti, kuris viešas interesas turi imti viršų. Ir turime visada atminti, kad pagrindinių teisų hartija turi būti mūsų šviturys. Ponui Daltonui dėl to, kaip padėti kovoti kibernetinio saugumo srityje, pirmiausia, reikia tinkamai nustatyti šių teisinių priemonių taikymo sritį, kad užtikrintume, kad viešos, viešieji tikslai būtų užtikrinti. Aš minėjau elektroninių komunikacijų kodeksą, kuris yra svarbus šią prasme. Dėl slapukų dabar vėl e, verta priminti, kad šiuo metu slapukai nėra svarbiausia technologija sekti žmonės. Yra kitų būdų, apie kurias vartotojai nežino ir kurie turbūt netaikomi iki šiol jokie teisės aktai. Ir reikia, kad jiems būtų taikomi šie pasiūlymai taip pat. Panas Dakvisto. Ačiū labai trumpai dėl keletos pastabų. Turiu sutikti, kad mano minėtos temos turi būti analizuojamas ir toliau. Jolab, kad 29 mm, straipsnio komitetas nesenai parengė pranešimą, kuriame jūs galite rasti nemažai atsakymų į mano kalboje išdėstytas problemas. Noriu dabar komentuoti pono Boni užduotus klausimus, kaip mums pasiruošti e, E, privatumo reglamento galiojimu kartu su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Svarbiausias aspektas bus technologijos, nes jos yra vienas iš svarbiausių sprendimo prieimimo elementų. Aš e, minėjau praeitais per pastarosius metus atliktą tyrimą susijusiu su Google. Daugelis e, Europos duomenų apsaugos institucijų tą tyrimą atliko kartu. Ir tai yra tyrimas dėl technologijų, kurios pačios gali e, pasiūlyti sprendimus, tam tikrus saugiklius ir tai leidžia priartėti prie vartotojų. Tai yra pagrindinė žinia Svarbu spręsti ne kažkokius principinius klausimus, bet spręsti technologinius e, galvosukius. Nes priešingų atveju mes galime sukurti e, tam tikrą takoskirą tarp principų ir e, technologijų. Jeigu mes patys nesuvoksime, kaip konkrečiai įgyvendinti sprendimus, tai gali susidaryti tokia situacija, kai mes pasisakome už kažkokio principo svarbą, bet jo nesugebam įgyvendinti. Ir ilgojų laikotarpių tai gali atsiliepti paprastiems vartotojams, nesąmoningais. Tai dėl to mes turime labai atidžiai renkti tuos teisės aktus. Dabar trumpai dėl saugumo. Jūs kalbėjote apie įrenginių, įrengimų ir žmonių santyki, tam tikrą interakciją. Tai žinome, kad e, reglamente reikėtų labiau reglamentuoti saugumo aspektus, nes tai yra sritis, kur tiek saugumo, tiek privatumo aspektai eina koja kojon. Ne visuomet susidaro tokia situacija, bet yra ir kitas vardiklis, tai yra duomenų kokybė. Ir būtent saugumą užtikrinantis instrumentas yra tas pats, kuris ir gali e, pateikti kokybiškus duomenus, pavyzdžiui, duomenų šifravimas ar kiti dalykai. Tai sustiprina saugumą, bet ir kita vertus sustiprina privatumą ir duomenų apsaugą. Ta aš norėjau pasakyti. Dėkuoju, ponas Tros. Pirmas klausimas buvo dėl to, ar Facebookas, e, Facebooko naudojamos komunikacijos galėtų patekti į reglamento taikymo sritį. Kaip inžinierius aš tikrai negaliu e, komentuoti iš šio dalyko, nes Messengerį yra naudojamos tos privačios e, žinutės ir dėl to kyla klausimas, kaip reglamentas būtų taikomas būtent Messengerio žinučių ir turiniui. Kitas klausimas, kai, ką galime padaryti kovant su terorizmu. Žinoma, turime saugumo priemonės ir reglamentas siekia sustiprinti saugumo padėtį, net tinklų saugumą, paslaugų teikėjų saugumą. Tai ta prasme mes tiesiog tarsi nekovojame su terorizmu, mes tik tai uh, siekiame, kad nebūtų dalinamasi tam tikrais žalingais vaizdais, e, skatinančiais neapykantą, terorizmą arba per pornografiją. Ir tai patenka į saugumo apibrišti. Tai ta prasme reglamentas e, reglamentuoja šią sritį. Buvo kitas klausimas dėl alternatyvių automatinių žinučių. Internetą tokią priemonę panaudoti yra sudėtinga, nes e, kol kas messengeryje tai yra įmanoma, bet kaip mes galime gauti sutikimą iš kiekvieno vartotojo, tai aš tą sunkiai įsivaizduoju. Na, ženkime žingsnį ir atgal. Kaip paprastas inžinierius, ne Facebooko inžinierius, susirūpinęs dėl to, kad, pavyzdžiui, Facebookas e, vis viena turės e, ieškoti inovacijų ir tai daryti ne ES. Tuo tarpu ES inžinieriai įgauna privalumą e, tam tikrose srityse, kuriuose jie nori e, dalyvauti. Ir dar kitas klausimas dėl šifravimo, jį uždavė panas Daltonas. Čia yra tikra esmė. Tai įrodo, kad rinkoje vartotojai gali pasirinkti šifruotą arba nešifruotą um, žinučių siuntimo būdą. Ir Facebookas turi tokią opciją, tokią galimybę, kuomet galima siekiant apsaugoti konfidencialumą naudotis e, šifruotomis žinutėmis. O kitos e, žinutės e, gali būti nešifruotos. Ir tai yra geriausia galimybė pateikime vartotojams pasirinkti tarp vieno ir kito žinučių perdavimo būdo. Ačiū ponui Štros. Ir kągi mes einame prie mūsų klausimo pabaigos. Žinoma, mes nesakėme visus klausimus, bet labai tikiuosi, kad klausimo organizuotojai, sekretoriatas ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai tikrai prisidėjo prie šio klausimo sėkmės. Aš jiems visiems dėkoju ir labai prašysiu pranešėjo, pranešėjos, ponios Lauristin, išsakyti baigiamasias pastabas. Ačiū pirmininkė. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems pranešėjams ir kaip baigiamąją pastabą pasakysiu tokią pastabą. Ar, ar mums reikia to e-privatumo, konfidencialumo? Šiandieną diskusijose nebuvo paminėtas vienas svarbus aspektas, tai yra vaikai ir jų apsauga. Mes galime daug kalbėti apie savokas, sutikimus, bet Imkime vaikus, kurie pradeda, vos tik tai pradeda žengti pirmosius žingsnius, jau pradeda naudotis išmaniaisiais telefonais. Ką, apie kokį čia jų sutikimą mes galime kalbėti? Viskas turi būti konfidencialu, e, kai kalbame apie vaikus. Taip pat kalbėkime ir apie kitas pažeidžiamas vartotojų grupės, kurios naudojasi išmaniaisiais, net negalvodami apie tokius sudėtingus teisinius ar kitokius klausimus. Tai štai mes kaip e, teisininkai, kaip e, technologijų kurie ir verslo atstovai turėtume suvokti ir būtent šią situaciją. Tai yra pirmoji pastaba. Kitas dalykas. Diskusijose buvo minėtas pasitikėjimas kaip pagrindinė vertybė tiek technologijų gamintojams, tiek vartotojams. Ir neva be to pasitikėjimo negalime užtikrinti ir konfidencialumo. Bet čia yra du dalykai. Būkite būkime skaidrus ir sąžininkai informuokime vartotojus. Štai kas yra svarbus galiu tik tai pratesti pono Bonister mintį. Ar mes esame pasirengę įgyvendinti pasiūlymą per tokį trumpą laikotarpį? Aš kaip e, mokslinio pasaulio atstovė galiu pripažįst, pripažįstu, kad mums trūksta išteklių, finansinių išteklių. Aš buvau susitikusi su savo universiteto kolegomis ir jie uždavė paprastą klausimą Ar yra tokių, kurie apmoko žmonės, padeda suprasti, kaip įgyvendinti tas taisyklės. Ir labai gaila, kad tokių žmonių nėra, nes čia reikia derinti tiek teisę, tiek informacinės technologijas, psichologiją ir kitas rytis, norint būti tokiu mokytoju. Ir dėl to labai norėčiau paraginti komisiją imtis žingsnių šioje srityje. Nepakanka vien tik tai išmanyti technologijas, reikia ir tų žmogiškų išteklių, reikia žinių. Mes turime sutarti dėl tų vertybių ir tas sutarimas turi būti pakankamai platus. Aš linkiu visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams e, didžiausios sėkmės dirbant prie šių klausimų ir dar kartą dėkoju visiems prelegentams ir dalyviams, visiems mūsų svečiams, kurie lankėsi mūsų klausimuose vien tik dėl šios temos nagrinėjimo. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Ir iki kito pasimatymo parlamente bei mūsų komitete. Klausimai